Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. Ponas ir ponios, pradėkime darbą. We have uh, the agenda here, I think. On Turime prieš save darbo tvarkę. E, turime pasakyti, kad Latvijos e, prašymų šitą klausimą reikia aptarti uždarame posėdėje, tad mes padarysime trumpą pertrauką ir e, posėdį e, darysime 5.30. Aš taip pat norėčiau jūsų mm, paklausti štai ko. Per šitą valandą mes turėsime turėsime važiuoti su socialdemokratais ir liberalais į Kišiniovą rytoj ir šiandieną po pietų mes turėsime aptarti e, Balkanų ataskaitą. Tačiau galbūt e, kolegos rytoj ryte galės šitą ataskaitą pristatyti vietoj manęs. Tai bus išimtinės e, išimtinę situaciją. Bet labai svarbu, kad būtent rytoj ryte mes galėtume užtikrinti tą kelionę į tą šalį. Taigi tiek e, norėjau dėl darbo tvarkės, ar galime patvirtinti ją, ar kas nors nori ką nors pasakyti, ne? Ir pirmininko pranešimai neturiu ką pasakyti, turime įsiaiškinti, ar e, Rusijos dokumentas, kurį E, turi visi, kurį parengė taryba, e, kad, e, kad šitas dokumentas būtų nariams išplatintas, kad mes galėtume aptarti 5.30 šitą dokumentą. Nes jeigu žiniasklaida jį paskelbė, tai mes galime jį ataskaitą rodyti ir komiteto nariams. dabar e, pažangos ataskaitos. E, Čarlzo Tanuko dar nėra. Jis yra. Taigi pradėsime nuo jo. Čarlzai, rytoj galite padaryti šitą ataskaitą? Ačiū, jūs tikras draugas. Tada suteiksiu žodį e, ponui Makalisteriui dėl Serbijos. Sveiki. Ačiū pirmininkė ponios ir ponai. Man didelė garbė pristatyti e, Serbijos ataskaitos rezoliuciją 2014 tai yra ne, ne tik pirmas šios konkrečios rezoliucijos projektas. Aš esu taip pat ir e, naujasis nuolatinis pranešėjas dėl Serbijos. Geriau e, visada pamatyti vieną kartą, nei tūkstantį kartų iš, apie tai girdėti. Todėl aš praėjusiu metų lapkritį e, ten apsilankiau Serbijoje, sustikau su premjeru, su opozicijų, opozicinės partijos nariais, su NVO E, taip pat pilietinės visuomenės atstovais, ekonomikos e, sektorius atstovais ir aš pastebėjau daugybę dalykų Belgrade, visą tai buvo labai liūdna ir tai pažymėta mano ataskaitoje. Ataskaitos projekte yra 24 dalis ir 6 puslapiai. Aš pasistengiau viską apžvelgti kiek įmanoma trumpiau e, Prisimenant, 2014 metai Serbijai buvo svarbus metai. Jie pradėjo dėrybas dėl stojimo e, sausio 21, tai tuo metu buvo suorganizuota pirmoji ES ir Serbijos tarp vyriausybinė konferencija. Techninė pažanga buvo vykdoma ir, jie, ir Serbija jau uždarė 26 um, e, skyrius. Taip pat uh, buvo organizuojami um, ES teisino apžvalgos uh, kursai. Bendrai paėmus, aš esu tikras, kad premjeras Vučiš ir jo um, vyriausybė yra įsipareigoję um, siekti Europos integracijos ir įvykdyti reikiamas reformas. Pastaraisiais metais Serbija prieėmė labai svarbus teisės teisės aktus dėl pranešėjų apie korupciją, apie žinia, žiniasklaidos rytyje, bankruotos rytyje, privatizavimo rytyje. Tai yra rimta pažanga. Nepaisant to, e, reikia. Um, įgyvendinti teisės aktus, nes tai yra pagrindinis e, sėkmingos integracijos proceso rodiklis. Dar noriu pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, teisės viršenybė. Serbijos vyriausybė e, turi e, didžiulį politinį norą kovoti su korupcija, tačiau reikia daug pastangų, kad būtų sustiprintas teis, teis, sustiprinta teisinė bazė kovai su korupcija. Taip pat labai svarbu užtikrinti opozicijos teises. E, dabar yra labai daug teisės aktų, kurie yra priimami skubė tvarka ir e, tada atitinkami suinteresuoti asmenys neturi galimybės e, susipažinti su jais. Be to, aš kalbėjau su Belgrado, Belgrade esančiais stebėtojais ir jie sako, kad tikrai labai prastėja situacija dėl saviriškos laisvės Žodžio laisvė Serbijoje, žiniasklaidos laisvė yra esminis demokratijos elementas. Antra, ekonomika. Mes turėtume paskatinti Serbijos vyriausybę ir visas e, Serbijos valdžios institucijas imtis struktūrinių reformų ekonomikos rytyje, pagerinti investicinį klimatą ir kovoti su nedarbu. Taip pat toliau vykdyti fiskalinį konsolidavimą. Verslo aplinką reikia pagerinti gyvendinant suplanuotas struktūrinės reformas šioje srityje ir sustiprant teisinę sistemą. Tačiau mes taip pat turėtume nepamiršti, kad 2014 m. gegužės mėnesį e, Serbija siaubė e, potvinį ir tai neigiamai įtakojo ekonomiką ir žmonės. E, galiausiai, trečia, užsienio reikalų politika. Žinome, kad taisyklės aiškios, kandidatės valstybės turi įgyvendinti ES teisiną, tai taikoma ir užsienio politikai. Mes žinome, kad Serbija istoriškai turi artimus ryšius su Rusija. Nepaisant to, apgailestauju dėl to, kad e, Serbija ne, e, pati, kai ją ragino e, Europos vadovų taryba, ne nepritaikė ribojančių priemonių Rusijai. E, kita vertus, aš labai sveikinu partnerystės sustarimo planą dėl NATO, tarp NATO ir e, Serbijos, kurį jie pasirašė prieš ketur, keturias dienas. Ir e, taip pat sveikiname mm, tai, kad Serbijos veikla SBO 2014 metais. Serbija turi siekti sprendimų e, dėl dabartinės Ukrainos krizės ir pakeisti savo santykius su Rusija. Ir ketvirta, toliau e, santykių normalizavimas tarp Belgrado ir Pristinos. Serbijos siekis e, tai padaryti labai sveikintinas. Kosove vykus ankstesniems rinkimams jų santykių e, gerinimas e, sustojo. Taigi aš dabar norėčiau. Pasidžiaugti tuo, kad e, Kosove yra paskirtas naujas premjeras Mustafa. Labai svarbu, kad Serbija ir Kosovas dabar toliau siektų gyvendinti jau sudarytų susitarimų. Ponės ir ponai, kolegos Belgrado traukinys važiuoja link Briuselio. Ir norėčiau paraginti Serbijos vyriausybę e, toliau važiuoti tuo traukiniu. 2015 metai turi būti tie metai, kai bus atidaryti pirmieji dėrybiniai skyriai. Ir tikiuosi, kad tai bus padaryta 2015 metų pirmoje pusėje. Labai noriu padėkoti FED ir EPP sekretariatui už paramą. Gerbiami kolegos, tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su jumis visais, ypač dėl to, E, ypač su šešėliniais pranešėjais, siekiant gero rezultato. Ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Pirmininkas jie kalba be mikrofono. Ponas Kukan, ačiū pirmininkė. Negaliu nepritarti niekam iš to, ką pasakė ponas e, Migal, Makalisteris. Taip pat yra visiškai aišku, kad Serbija be abejonės daro pažangą integruodamasi. Reikia tą pripažinti ir šioje ataskaitoje tai pripažįstama. Serbijai bus labai svarbu tą reformų procesą tęsti. E, re ekonomikos ir socialinės reformos yra pradėtos ir tikiuosi, kad bus toliau tęs daroma pažanga 23 e, ir 24 dėrybų skirsnių sureguliuojant teisingumo srityje. Tai yra gyvybiškai svarbu dėrybose. Taip pat aš kviečiu e, pranešėjus paraginti Serbiją suderinti BUSP ypač Rusijos atžvilgių. Tokiu būdu Serbija galėtų parodyti, kad yra naudinga ES, būdama Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė. Labai svarbu ir toliau palaikyti dialogą su Kosovu ir e, įgyvendinimas turėtų būti tas terminas, kurį turėtume akcentuoti pasirašydami visus susitarimus. Skirsnė, kuriame yra kalbama apie santykius su Kosovu, e, tas turi pradėti tas šis skirsnis būti nagrinėti kuo anksčiau. Labai svarbu, kad e, regione e, susireguliuoja pamažu santykiai. Albanijos prezidentas lankėsi Serbijoje, nepaisant to, kad aplinkybės gana sudėtingos, kaip jūs sakiau, teisingumo reforma labai svarbi, reikia dėsnės pažangos integracijoje. Taip pat aš sutinku su pranešėju, kai jis kalba apie kritinės išvadas dėl žiniasklaidos laisvės. Dabar svarbu, kad bendroji žiniasklaidos laisvės atmosfera pagerėtų ir žiniasklaidos e, e, nuosavybės skaidrumas padidėtų. Taip pat būtina kalbėti apie grėsmę žurnalistams. Galiausiai, ponė pirmininkė, aš norėčiau paminėti bendrą vakarų Balkanų valstybių įsipareigojimą įgyvendinti ilgalaikės ES politikas. Aš tai ypač miniu galvodamas apie investicijas į energetiką, energijos sektorių Prisiminkime Belgrade įvykusi aukšto lygio susitikimą, per kurį buvo susitarta, kad investicijos bus daromos į energetikos sektorių, bus pastatoma dar viena anglimi kūrenama elektrinė. Tos investicijos bus ilgalaikės, jos bus padarytos ir labai svarbu pagalvoti apie kai kuriuos projektus iš ES politikos perspektyvos. Aš norėčiau tik paminėti, kad Falungong incidentas įvyko per tą susitikimą ir jis labai gerai paaiškino, kas iš tiesų dedasi. E, Deido pranešime yra daug gerų aspektų ir aš norėčiau pasidžiaugti juo asmeniniu e, entuzijazmu rengiant šį pranešimą ir pagirti pagri, jį atlikusių tokį darbą. Thank you. Labai ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu slovėnų kalba ir ta kalba yra artimesnė mūsų draugams serbams. Žalėlę zahvalyti, porčiavauti. Norėčiau padėkoti pranešėjui Davidui Makalisteriui už tokią puikią ir trumpą ataskaitą. Mes žinome, kelias dalis galima pagerinti, tačiau aš sutikra, kad mums kartu dirbant su pranešėju tai pavyks. E, pastarieji metai buvo labai dinamiški, buvo labai daug rimtų įvykių. E, buvo pradėtos e, dėrybos dėl narystės, buvo parlamentiniai rinkimai, Belgrado diplomatinis aktyvumas buvo suaktyvintas. Su Pastarėjai metai buvo tikrai sunkus, buvo daug e, potvinių, kurie sunioko infrastruktūrą, pakenkė gyventojams bei ekonomikai. Pranešėjas perspėja dėl to, kad e, žiniasklaidos situacija tikrai labai prastėja ir aš dėl to taip pat susirūpinusi. Darybose dėl e, stojimo nebuvo atidaryta jokio naujo skyriaus ir dėl to man labai gaila. Metų pradžioje Serbija perėmė pirmininkavimą SBO ir aš tą sveikinu. Aš tikiuosi, kad Serbija e, išlaikys savo diplomatinį tinklą, spręsdama konfliktus SBO regione, tarp jų ir Ukrainoje. Taip pat aš labai susirūpinusi dėl žiniasklaidos situacijos, aš ją tikrai stebiu Serbijos žiniasklaidoje ir e, matau, kad situacija vis blogėja, palyginus su e, situacija, kuri buvo ją galima palyginti su situacija e, Miloševičiaus valdymo laiku, kai žurnalistų e, darbo sąlygos buvo labai prastos, o žiniasklaidos infrastruktūra buvo taip pat problemiška. Vušičius taip pat apkaltino žiniasklaidą, kad jis kleidė melus Aš norėčiau pabrėžti, kad žiniasklaidos e, laisvė ir e, nuomonės laisvė yra sveikos visuomenės ženklas ir Serbija turėtų, Serbija turėtų padaryti tikrai labai daug, kad tą nepatenkinamą situaciją pakeistų. Dar viena pastaba. Dėl LGBT e, bendruomenės problemų. Aš e, džiaugiuosi tuo, kad Belgrade praėjusį rugsėjį vyko LGBT bendruomenės paradas, e, tai pabrėžia, tai sustiprina žmogaus teises. Serbijos konstitucija jas gina 14 straipsnių, tačiau LGBT bendruomenę ginti reikia stipriau. Ir dar paskutinė mintis dėl Serbijos ir Kosovo santykių. Vasario 9 dieną Turi susitikti abu prezidentai. Ir šios šioje srityje e, daug tarpininkavo ir Bruselis, tikimės, kad santykiai netrukus normalizuosis ir galiausiai noriu pasakyti, kad pats laikas, kad Serbija e, narystės dėrybų E, dokumentuose atidarytų naują straipsnį, naują skyrių, nes e, šie metai turi būti e, tokie, kuriais per narystės dėrybas įvyktų tikrai daug labai svarbių įvykių. Ačiū. Uh, you, ECR, e my... Ačiū, ponė pirmininkė, EKR vardu. Aš noriu pasveikinti savo kolegą David Makelistą. Pirmą kartą parengus pranešimą apie Serbiją ir už puikų jo to pranešimo pristatymą. Jo pasirinktas darbo metodas yra pagirtinas, jis dirbo labai darbščiai. Bendrai mūsų frakcija sveikina Serbijos padarytą pažangą daugelį sričių, pavyzdžiui, kovoje su korupcija, administracinėse reformose, santykių su Kosovu gerinime. Ir aš esu tikras, kad vyriausioji galiotinė E, padės, kad Pristinos e, ir kitų valstybių dialogas tęstusi per jos įgaliojimą. Dėl 234 straipsnio vis tik tai aš reiškiu tam tikrą išsirūpinimą. Ambasadoriai yra išdėstę nemažai problemų čia ir sako, kad ir pagal senai, ir pagal naują įstatymus čia dar neiškumų iškyla. Aš e, pritariu Makelsterio pastabai, kad reikia ir toliau stebėti teismų veiklą, reikalauti geresnio teisėjų rengimo ir užtikrinti e, rengimo nepriklausomumą. Aš džiaugiuosi gerai santykiais tarp Serbijos ir Kosovo, kaip ir kiti, bet e, aš sveikinu ir gerus santykius su Juotkalnyje. E, man atrodo, kad santykiai su ta valstybė buvo puikus. Iš abiejų pusių yra organizuojami dvišaliai vizitai, dvišalės ekstradicijos sutartys yra pasirašytos ir taip e, užkirstas kelias nusikaltelių slapstimuisi skirtingose valstybėse. Taip pat aš e, remiuosi Makelstero pranešimo aštuntojų straipsnį. Aš labai kritikuoju Vučičiaus ir Nikolajevčiaus pasirinktų darbo e, metodų su Rusija ir jie Rusiją neseniai pagyrė, kai Putinas lankėsi Belgrade ir e, pridalyvavo netgi Rusijos karinėse pratybose tuo metu, kai Rusijos pajėgos kovoja Ukrainoje ir užima yra okupavusios Krymą. Like to... Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pritarti pono Makelisterio Mokskeriusteriui išdėstytiems komplimentams e, apie pirmąjį pranešimą. Aš gavau ir serbų E, komentarų, jie džiaugiasi, kad tokį suinteresuotą partnerį rado. Aš pats norėčiau pabrėžti, kad sutinku su tuo, ką sakė mano pirmtakai. Žiniasklaidos sektorius išlieka labai jautrus, tai yra labai delikati sritis Serbijoje, reikia ją gerokai tobulinti. Serbiją reikėtų pagirti dėl pirmųjų palankių žingsnių kovoje su korupcija, ypač aukščiausio lygio korupcija. Galime tik tai išreikšti pasitenkinimą tuo, kad vyriausybė yra e, pasiryžusi eiti europietiškų kelių. E, tai labai svarbu pokyčiams. Lygiai taip pat svarbu, kad ši vyriausybė yra pasirinkusi poziciją, kuri orientuota į Serbijos ateitį Europos Sąjungoje. Anksčiau taip nebūdavo. Aš manau, kad Serbija nusipelno būti pripažinta, nes vykdo konstruktyvę politiką kaiminių atžvilgių. Turime pagirti jos ryštą išspręsti kai kurias e, problemas su kaiminėmis valstybėmis. Aš norėčiau kreiptis į pranešėją, kad e, būtų daugiau dėmesio skiriama vaivodinai Tai yra Serbijos pažangiausia, proeuropietiškiausia dalis. Vojvodinos e, autonomijos klausimas dabar yra nagrinėjamas, aš manau, kad autonomija turi būti išsaugota. Ir galiausiai aš norėčiau pritarti jo susirūpinimui dėl to, kad Serbijos bendroji užsienio, užsienio saugumo politika turi būti suderinta su Europos bendroji užsienio saugumo politika. Ir paskutinis šešelio klausimas. Šiandien aš supratau, kad naujai išrinktas Kroatijos prezidentas paprašė Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus įsikišti. Jis prašo, kad šešelis būtų gražintas Hagos teismui. Be abejo, tai neturi nieko bendro su Serbijos vyriausybė ir mes neturėtume kaltinti Serbijos vyriausybės dėl šešelio pareiškimų, bet vis tik tai aš manau, kad tai yra iš dalies susiję ir su mumis, nes mes prieimėme rezoliuciją to klausimu ir turėtume toliau aiškiai formuoti savo nuomonę apie Hagos tribunolo priimtus sprendimus. Ačiū. Thank you, Chair. Um, me... Ačiū pirmininkė. Prieš pakomentuodama Serbijos pažangos ataskaitą, norėčiau pasakyti, kad jeigu būtume pradėję trečią valandą, tai tuomet būtume galėję išklausyti ir pono Broko pranešimo. Bet to nuo savo frakcijos galiu pasakyti, kad labai sunku uh, ataskaitų svarstymą kilnoti iš vienos dienos į kitą, nes šešėliniai pranešėjai kiekvienai ataskaitai skirtingi, taigi norėčiau, kad tai nevyktų ateityje, tačiau bet yra kaip yra. Tik tai noriu pažymėti, kad smulkioms frakcijoms sudėtinga taip kaitalioti savo darbo atvarkę. Dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad dabar jau turime visas ataskaitas. Keturias aptarnėjame dabar, kitos bus svarstamos kitą savaitę. Ir labai svarbu, kad parlamentas šitomis ataskaitomis pasiūstų aišku signalą komisijos pirmininkui Junkeriui, kuris prieš išrinkimą sakė, kad e, per artimiausius penkerius metus plėtros nebus Žinau, kad tokia politinė realybė, tačiau kilo problemų su motivacija skirtingose šalyse. Taigi dabar džiugu, kad e, plėtros strategija tęsiama įtraukiant visas regiono šalis. Dėl pono Makalisterio pranešimo pirmiausia norėjau padėkoti jam. Jis e, naujas kolega ir, manau, puikiai padirbėjo Vakarų Balkanų klausimų, susitelkė į pagrindinius dalykus, ir labai malonu dirbti su tokiu žmogumi. Sutinku su viskuo, ką pasakėte, tačiau norėčiau dar kai ką pridurti, nes nežinau, ar mūsų šešėlinis pratešėjas Serbijos klausimų ateis čia laiku, jis dalyvauja kito komiteto posėdėje. Ir ši ataskaita turėjo būti svarstama vėliau. Taigi norėjau paminėti, kad reikia įtraukti energetikos ir aplinkosaugos klausimus, nes šiuose sritise Europos tikslai dėl išlakų nebus pasiekti, jeigu Serbija neperės prie kitokios energetikos strategijos ir pradės mažiau energijos gauti iš anglijas. Dar kai ką reikia pridurti. Džiaugiuosi, kad minėjote santykius su Rusija savo ataskaitoje ir taip pat, kad paminėjote santyki tarp Serbijos ir Kosovo noriu padėkoti, kad paminėjote daug svarbių dalykų, tačiau būtų labai gerai, jeigu teikdami pakeitimus taip pat paprašytume Serbijos ministro pirmininko, kuris lankėsi Kosove praeitą savaitę, kad jeigu jau jis lankosi Kosove, tai reikia numatyti ir vizitą pas Kosovo ministrą pirmininką, nes svarbu susitikti su tas pačias pareigas užimančiai žmonėmis kitose šalyse. Labai džiugu, kad rinkimuose dalyvavo mažumų atstovai, tai vyko 2014 sausį, tačiau dar noriu priminti, kad labai daug Romų tautybės žmonių prašo prieglopščio Europoje, taigi paraginčiau Serbiją paskatinti Romų integracijos procesą į Serbijos visuomenę. Taigi, pa, tokie būtų pagrindiniai dalykai. kuriuos mes aptarėme su šešėliniais pranešėjais. Ir aš tikiuosi, jūs man nusitikite. Ir žinoma, santykių tarp Serbijos ir Kosovo normalizavimas yra viena iš ankstinių sąlygų Serbijai prisijungti prie ES ir Serbija turi atitinkamai reformuoti savo konstituciją, nes kitaip bus sunku pasiekti susitarimą dėl Serbijos įstojimo į Europos Sąjungą. Bet šiaip sėkmės Serbijai toliau darant pažangą integracijos jas procese. Dėl bendrų reikalų jau pasakiau kai ką, jeigu jūs atsimenate. Ponas Kastaldo Ačiū ponai Davidui Makalisteriui už puikų pranešimą ir noriu užduoti tiesioginį klausimą. Nes labai dažnai naudinga sunkumus paversti iššūkiais. Nu, nuo sausio 15 Serbija pradėjo pirmininkauti SBO prisimenant Serbijos gerus santykius su Rusija ir taip pat nepamirštant e, Serbijos įsipareigojimų Europai, kurie atrodo vykdomi visai neblogai, ar nebūtų naudinga, kad Serbija tarpininkautų sprendžiant krizę Ukrainoje, tam palankiai ir Serbijos geografinė padėtis. Taip pat sutinku su kolegomis, kalbėjusiais apie spaudos laisvę Čia Serbijos vyriausybė turėtų imtis rimtų iššūkių ir daugiau nuveikti šioje srityje, taip pat kaip e, Ulrike Lunačiak sakė, būtina spręsti ir aplinkosaugos klausimus, kurie tebėra opus. Ačiū. Merci, prezident. Ačiū pirmininkė. Aš e, nesilaikau įpročio dar kartą pabrėžinėti Makalisterio pranešimo reikšmę, bet aš išskirsiu tik du klausimus. Aštuntas punktas dėl sankcijų. Jis sako, kad Serbija turėtų pasirinkti aiškesnę poziciją. Ar nereiktų mums patiems E, paklausti pačių savęs, kokiu juridiniu pagrindu tokios tarptautinės sankcijos galėtų būti įvestos. Aš nežinau, ar tos sankcijos būtų legalios. Tarp kitko, e, tuo, ta prasme bus pradėta procedūra. Tarptautinės teisės e, sistemoje ar yra pagrindas įvesti tokias sankcijas? Antras klausimas susijęs su 23 punktu, kai kalbame apie e, energijos e, sektoriaus e, pertvarkymą ir energijos struktūros pakeitimą. Serbijoje tas, e, kaži, ar yra įmanoma techniškai ir be to, dėl to toje valstybėje susidarytų energetinio nesaugumo grėsmė. Ačiū. Merci, merci, président. Ah, <coughs> avant de dire... Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdamas e, kalbėti apie Serbiją, aš norėčiau uh, šiokio tokio patikslinimo dėl Bosnijos ir Hercegovinos, nes aš esu atsakingas už šį dosiją. Šiandien apie tai nekalbam, bet Vojvodinos e, spaudoje buvo kalbama, kodėl mes e, Vojvodinos klausimą ne, neiškeliame nuolat. Ir, kaip žinia, buvo nuspręsta suteikti galimybę naujai administracijai e, pačiai sukurti savo darbo struktūrą. E, o dabar aš norėčiau pasveikinti kolegą Davidą Makelisterį, aš visiškai sujunku su juo dėl 23 ir 24 skirsnių. Reikia pradėti dirbti e, šiais dėrybų straipsniais kuo greičiau, bet aš nustebau, e, išgirdęs, kad ponas Vučič sako, kad Europos Sąjunga mokės už kritiką tai vyriausybei. Tai rodo, kad mes nepasitikime esamą sistemą. Ateityje, aš manyčiau, reikėtų vengti tokių e, atvejų. Dar vienas dalykas. Pora žodžių, e, kurie yra susijęs su tuo, ką ponas Hanas gruodžio mėnesį pristatė jis kalbėjo apie užsienio reikalų politikos suderinimą, ypač kalbant apie politiką Rusijos atžvilgių, Dabar žinome, kad Serbijoje iškyla tam tikras mūsų nuomonė paradoksas. 52 procentai žmonių pasisako už santykius su Rusija. 32 tik tai procentai pasisako už geresnius santykius su Europos Sąjunga. Kai vyriausybė e, tengiasi išlaikyti tam tikrą atstumą nuo opozicijos, reikia nepamiršti, kad visuomenės nuomonė yra pasiskirsiusi taip. Kitas dalykas, grįžkime prie 11 pastraipos, kurioje yra kalbama, e, kad džiaugiamasi Serbijos vyriausybės e, konstruktyvių požiūrių į santykius su kaiminėmis valstybėmis. Septintame straipsnė yra kalbama apie mažumų teisų radio laidas 18 straipsnė yra kalbama apie e, nacionalinių mažumų tarybos e, pateiktų skundus po rinkimų. Aš e, džiaugiuosi, kad apie tai yra kalbama ir atsiprašau, kad viršiau man skirtą laiką. Napredak Srbije na europskom putu je izuzetno važan jer je riječ o zemlji koja objektivno ima Dėkoju, pirmininkė. E, ši šalis, objektyviai tariant, yra atsakinga už santykių kokybę tarp vakarų Balkanų ir potencialių valstybių narių. Serbijos pažanga yra matoma ir apie tai detaliai rašė ponas Makeliseris. Tačiau jų pareiga yra patvirtinti, o ne tik deklaruoti teigiamą požiūrį į etninės mažumas, ypač e, teisę e, gauti švietimą gimtają kalbą. Kalbant apie konflikto atsinaujinimą regione, nacionalinės valdžios institucijos turi reglamentuoti ir priimti atitinkamas sankcijas, kai kalbama apie neapykantos e, propagavimą. Taip pat e, ponas Dačičius mūsų neįtikino tuo, kad Belgrado vyriausybė, Belgrade vyriausybė e, reagavo greitai sprendžiant pasienio problemas. Vyriausybė aktyviau turėtų e, įsitraukti į pasienio problemų sprendimą. Mes neturime konkre... spe... E, konkrečiai pasakyti, kiek yra, kad e, Briuselio dalyvavimas siekiant dialogo su Pristina yra tikrai labai svarbus Na, o Serbijos pirmininkavimas SBO būtų dar vienas e, akstinas atlikti vidinę reorganizaciją. Ačiū. Pane predsjedniče, sa, sa žaljenjem. Dėkoju pirmininkė. Dėju, dėja turiu Jums konstatuoti, kad pažangos ataskaita ir e, ataskaita, kurią parengė ponas Makelisteris, nemini žmogaus teisų pažeidimo Serbijoje. Ir taip pat nekalbama apie karo nusikaltimų persekiojimą. Šis teisės aktas įsigaliojo 2010 metais ir Serbija atliko Kroatijos Respublikos teritorijoje karo nusikaltimų teismus. Per šitą įstatymą Nes e, manoma, kad e, jungtinės tautos prisėmė e, E, tai yra jungtinių tautų prerogatyva atlikti tokius dalykus. Šitas teisės aktas buvo nepakeistas ir tas pats buvo padarytas su um, daugybės šalių, tarp jų Junktinės karalystės, Britanijos, Slovakijos, Airijos, Danijos ir e, kitų šalių piliečiais, kurie gynė Kroatiją. Vilko Marič buvo um, kalėjime penkerius metus, jo e, žmogaus teisės buvo pažeistos ir aš paprašiau Europos komisijos atlikti tyrimą. Komisija konstatavo, kad jie mano, jog teisės viršenybės reformos yra būtinas e, ir nešališka gynyba yra vienas iš prioritetų e, karo e, bylose. Manau, kad tai turėtų būti 23 skyriaus atidarimo pagrindinė sąlyga. Aš taip pat prašiau, kad Vilko Madič žmogaus teisės turėtų būti Mm, apsaugotas tam, kad būtų užtikrintas nešališkas teismas. <clears throat> Pirmininkė, visų pirma, noriu pagirti pranešėją, parengus tokį subalansuotą ir e, gerai e, padarytą ataskaitą apie Sergijos e, pažangą. ES perspektyva yra labai galinga uh, paskata vykdyti reformas valstybėse, kurios išgyvena pokyčius. Serbija nėra kitokia ir aš noriu tai šaliai palinkėti geriausius kloties vykdant socialinės, politinės ir ekonominės reformas. Ta valstybė dar turi jas įgyvendinti. Tuo pat metu visi žinome, kad ES imasi vis efektyvesnių veiksmų, stengdamasi sukurti bendrąją, pabrėžiu bendrąją užsienio ir saugumo politiką Mes čia e, manome, kad Serbija turi galimybių pasiži, pažengti į priekį. Serbija susilaikė nuo nuosaklesnio požiūrio su ES dėl Rusijos. E, tą būtina pabrėžti, nes e, šis rytis yra būtina demonstruojant valstybių narių solidarumą. E, Aš norėčiau, kad Serbija paremtų ES poziciją apie šią politiką ir aš tikiuosi, kad artimiausiais metais mes išvelgsime vis nuoseklesnės e, Serbijos e, politikos e, šiuo klausimu. Dar vienas dalykas, kai su Serbija kūrėme dėrybų taktiką, tai supratome, kad skirsniai, kuriuose Serbija turėtų labiau pasistumėti į priekį, turėtų būti. E, pradedami svarstyti dėrybų ankstesnėme etape, kad Serbija e, netidėtų tų svarbių politikos sričių ateičiai. Tikiuosi, kad šis projektas taps labai gerų pagrindų e, mūsų patvirtinim ir aš linkiu pranešėjų geriausios loties. Ačiū. Thank you, Chairman. I'm... Ačiū pirmininkė džiaugiuosi, kad ne vienas pranešėjas minėjo Serbijos pirmininkavimą SBO, taip pat vyriausiai galiotinė Morgerinė norėjo, kad e, Vakarų Balkanos šalis taptų taiko šauklėmis, kadangi Serbijos santykiai su Rusija istoriškai yra geri, tikriausiai būtų naudinga išnaudoti Serbiją kaip tarpininkę, sprendžiant krizę su Rusija. Ir žinoma, raginame Serbijos užsienio reikalų politiką suderinti su ES užsienio reikalų politika. Aš kaip Romų gynėjas, galiu pasakyti, kad e, palaikau ponios Lunačiak mintis, tačiau, žinoma, šioje srityje dar lieka daug ką nuveikti. Kolegos, ne, esu įsitikinęs, kad e, nemažai šioje salėje esančių nori, kad Serbija prisijungtų prie Rusijos, tačiau dėl karo nusikaltimų situacija gali būti sudėtinga, nes Serbijai prisijungus prie ES pradės galioti ES arešto orderis, taigi gali būti bandoma susidoroti su buvusiais priešais ar gali kilti kitų problemų. Ačiū, noriu padėkoti ponui Makalisteriu už pranešimą. Na, nežinau, kiek Serbija pasistumėjo į priekį, tačiau manau, kad būtina kalbėti apie Serbijos santykius su Rusija. Ponas Makalisteris ragina Serbiją suderinti savo užsienio reikalų politiką su Europos Sąjungos užsienio reikalų politika ir flirtavimas su Rusija yra nepriimtinas. Dėl konstruktyvios kaiminystės politikos. Na, politika gana konstruktyvi, tačiau dar lieka nemažai neįspręstų klausimų, apie kuriuos būtina kalbėti. Pavyzdžiui, du, sieja na, Dunojumi tarp Serbijos ir Kroatijos. Taip pat daugiau kaip šimtas žmonių iš Kroatijos, kurie buvo dingę ir neaišku, kurie palaidyti ir kas jiems nutiko. Be to, kyla neįspręstų klausimų dėl kultūrinio paveldo. Serbijos institucijos taip pat nenori kalbėti apie buvusios Jugoslavijos archyvus ponas Marič, užsienio reikalų ministras, taip pat minėjo keletą dalykų, tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie karo nusikaltimus, šį klausimą būtina nagrinėti. Dėl abipusiškumo 2005-aisiais buvo susitarta tarp Serbijos ir Kroatijos ir Serbija Kroatija suteikė garantijų Serbijos mažumai Kroatijoje, tačiau Serbija atitinkamų garantijų Kroatijos mažumai Serbijoje nesuteikė. Be to, žodžio laisvė. Vėlgi, tai svarbu rengiant rezoliuciją dėl šešėlio ir karo nusikaltimų. Svarbu, kad tokių dalykų ateityje neįvyktų, o jeigu jie vyksta, kad juos Serbijos e, atitinkamas institucijos pasmerktų. Aš tikiuosi, kad e, situacija palaipsniui gerės ir kad stebėsime tolesnę pažangą. Ačiū. Ačiū ponas Brokai. Taip pat dėkoju kolegai Makalisteriui už pažangos ataskaitą Serbijos klausimą. Būtų labai naudinga jeigu Serbija ir jos kaiminės šalis atitiktų visus kriterijus - politinius, socialinius ir ekonominius. Pažvelkime į keletą klausimų, kurie, mano nuomonė, svarbus šio pranešimo kontekste. Pirmiausia, mums teko garbė keistis nuomonės su ministru ponu Dačiais šioje salėje Taip pat kalbėjome su ponu Vučič ir ponu Nikolič, kurie priklauso e, radikalų partijai kaip jis Seičelis. Niekas aiškiai nepasmerkė Sičelio kalbų. Tai tokia pat retorika, kuri buvo naudojama po 90-ųjų metų. Ir matome, kad e, tokie pareiškimai vis dar skamba žiniasklaidos priemonėse. Aš manau, kad Serbija turėtų patvirtinti demokratinius standartus ir kad jie turėtų labai aiškiai pademonstruoti savo požiūrį į ieškomą karo nusikaltelį. Dar vienas dalykas. Serbija bando tapti regioniniu Hagos tribunolu. Trečias straipsnis jų akte dėl karo nusikaltelių persekėjimo bando užtikrinti universalų teisingumą sprendžiant karo nusikaltimų problemą, aš manau, kad tai labai svarbu ir Velko Marič pavyzdys yra labai geras. Serbija turi rinkti savo kelią ir jeigu ji nori prisirinkti prie Europos Sąjungos, tai ji turi mm, pritarti Europos Sąjungai užsienio politikos klausimais, ypač ir dėl santykių su Rusija. Tai svarbu, ypač dabar, kai Serbija pirmininkauja SBO. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau prisijungti prie tų, kurie sveikina pranešėją ir Aš taip pat susirūpinęs dėl to paties, tačiau norėčiau pakalbėti apie ką kitą, tai yra kolegų, kolegų e, iš Kroatijos e, susirūpinimai dėl e, nuo, žodžio laisvės. Yra tikrai pagristi, nes žodžio laisvė Serbijoje yra uždrausta, taip pat kyla daug problemų dėl nacionalinio tapatumo ir nacionalinių mažumų Serbijoje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną problemą susijusią su gimtaja kalba Busiligrade ir panašiose e, kitose regionuose. Ten egzistuoja problemų, taip pat yra ir Serbijos vyriausybės teismo procesai dėl nacionalinių mažumų vadovų, pavyzdžiui, dėl Evan e, Mekom, e, taip pat Dimitrovo. Ir norėčiau pateikti daug, galėčiau pateikti daug ir kitų panašių pavyzdžių. E, taip pat buvo žmonių, kurie negavo darbo dėl to, kad jie kalbėjo savo gimtają kalbą. Tai yra Serbijos valstybės problema ir reiktų į tai e, atkreipti dėmesį. E, viso to priešistorė yra viso to pagrindas yra tas, kad Serbija siekia narystės Europos Sąjungoje ir todėl ji turėtų apsispręsti atitinkamai ir priimti reikiamus sprendimus ateityje. Ačiū. Uh, all, like to... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pagirti pranešėją ir jo atsidavimą bei energiją, kurią įdėjo į šitą procesą. Aš taip pat esu patenkintas tuo, kad šitas pranešimas ataskaita yra gerai subalansuota ir joje apžvelgi, apžvelgti pagrindiniai politiniai klausimai bei pasiekimai. Aš manau, kad reikia Serbijai suteikti tolesnę pagalbą, jos vyriausybei taip pat, tam, kad jie toliau gyvendintų savo reformas. Aš manau, kad reikia papildomų pastebėjimų pranešime, nes reikia apginti tautinių mažumų teises. Kalbant apie 23 skyrių, Serbijos vyriausybė prašoma Europos komisijos turi įgyvendinti jame numatytas reformas. Tiek trumpai norėjau pastebėti ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Dėkuoju pirmininkė. Pone Makelistar, gerbiami nariai, Europos komisija e, pritarė pranešėjo pastaboms ir manau, kad pranešime gerai apžvelgta Serbijos pažanga 2014 metais. Serbija toliau vykdo ES darbotvarkę bei reformas ir regioninėme kontekste taip pat atliko labai teigiamą vaidmenį. Rezoliucija taip pat e, tinkamai apžvelgia vykdomas reformas Serbijoje, ypač ekonomikos srityje bei socialinėje srityje. E, labai aiškiai yra išdėstytas susirūpinimas dėl tų dalykų, kurie buvo išsakyti per šitą diskusiją. Tai yra žiniasklaidos laisvė, nuomonės laisvė, e, užsienio reikalų ir saugumo politika ir kiti panašus klausimai, kuriems pritarė ir komisija. Dėrybos dėl narystės, kurios prasidėjo 2014 m. sausio 21 vyksta pagal grafiką ir baigsis šių metų kovo mėnesį. Kartu su pranešėju e, ir Europos komisija laukia, kada pirmieji skiriai bus atdaryti. Tai e, priklauso nuo Serbijos gebėjimų vykdyti reformas pagrindinėse srityse, e, pagrindinės jų yra santykiai su Kosovu bei teisės viršenybė. Šie klausimai turės būti įspręsti e, darybinio proceso pradžioje. Visose šiuose srityse komisija toliau palaikys Serbiją toje pačioje dvasioje ir taip pat intensyviai. Dėkoju, pirmininkė. Well, Mr. Chairman. Ponas Makalister, pirmininkė, kolegos, visų pirma noriu padėkoti Edward Kukan, kuris yra šešėlinis pranešėjas ir kitiems kolegoms už jų indėlį. Aš asmeniškai manau, mes e, visi turime panašią nuomonę, mes turime rasti tokio, e, parengti tokią rezoliuciją, kurią kovo mėnesį per plenarinę e, sesiją Strasbūrę priimtume visi laiko yra nedaug ir todėl norėčiau pateikti tik keletą komentarų. Pirmiausia, dėl užsienio politikos. Pone Kastaldo, aš pastebėjau, kad aš taip pat esu. Džiaugiuosi tuo, kad Serbija pirmininkaus SBO 2015 metais ir taip pat manau, kad Serbija galėtų pasinaudoti savo privilegijuotą padėtimi, ypač dėl Rusijos siekdama sprendimų Ukraino krizės sukrėstoje Ukrainoje. Kita vertus, jeigu mes norime, kad kandidatė valstybė visiškai priderintų savo politiką, tai apima ir užsienio politiką. Ir kalbant apie situaciją Rusijoje ir Ukrainoje, yra nuomonių skirtumai tarp mūsų ES ir Serbijos. Serbija e, pritarė e, bendrais bruožais Ukrainos e, teritoriniam integralumui, tačiau kai e, jungtinėse tautose buvo balsuojama dėl rezoliucijos, dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, e, to e, tas rezoliucija neatsispindėjo ir taip pat nepriėmė ribojančių priemonių Rusijos atžvilgių, kai buvo aneksuotas Krymas ir rytinės teritorijos Ukrainoje. Aš savo ataskaitoje stengiausi pabrėžti, kad pažanga buvo padaryta energetikos srityje, ypač elektros rinkoje, atsinaujinančio energijos šaltinių srityje bei efektyvaus energijos vartojimo srityje. Tačiau reikia papildomų pastangų, kad elektros tarifai atspindėtų sąnaudas ir kad būtų ats E, atjungtas Serbijos dujų modelis, taip kaip numatyta teisės aktuose. Pritariu su ponia Lūnačia, kad Serbija turi padidinti savo pastangas ir e, pasiekti savo atsinaujinančio energijos šaltinių tikslus. Ir galiausiai norėčiau padaryti dar vieną komentarą, aš jį skaičiau vakar vakare Vokietijos E, spaudoje. Vokietijos e, duomenų apsaugos e, pareigūnas pasakė, kad Serbija grasina boikotuoti dialogą vasario 9 dieną, jeigu neįvykdyto, bus neįvykdytos tam tikros sąlygos Kosove. Tai tikrai labai rimtas grasinimas, tačiau turime pasakyti, kad aukšto lygio dialogas bet kokiu atveju vyks 9 vasario E, ir tikimės, kad mes tik iki to laiko, kad iki to laiko Pristina ir Belgradas normalizuos savo santykius. Dar vieną kartą norėčiau jūs visus pakviesti ir ypač šešėlinius pranešėjus pateikti pakeitimus iki sausio 27-osios vidurdienio. Ačiū. Jerry Cooper, Jerry Cooper jau netoliese. Aš e, sekiau šitą diskusiją ir man štai ką priminė. Ar kolega Peterlik yra čia? E, buvo pasakytos Ir aš, e, man buvo pasakyta, kad kalbos apie Sloveniją buvo skirtos tam, kad būtų nuraminta Kroatija. O dabar kitas klausimas Kosovo ataskaitą. Pona Lunačiak. Uh, Ačiū pirmininkė. Kolegos, dabar kalbėsiu apie Kosovo Europinės integracijos procesą ir pažangos ataskaitą. Savo ataskaitoje sakau, kad pastaraisiais metais per pastarosius metus buvo padaryta pažanga dėl rinkimų, rinkimų procedūros. Rinkimos, rinkimai gegužė ir birželį buvo skaidrus, veiksmingi, demokratiški. Jie parodė, kad galimi nauji standartai rengiant rinkimus Kosove. Nepaisant to, galiu pasakyti, kad šešis mėnesius buvo tokia politinio pato situacija ir dabar pagaliau po pusės metų sformuota vyriausybė. Man teko laimė būti Kosove tuo metu, kai vyriausybė buvo suformuota ir dabar ta nauja vyriausybė turi parodyti aiškius rezultatus Kosovo piliečiams, kovoti su korupcija, pagerinti socialinį ir ekonominį situaciją. Uh, savo piliečiams ir aš tikiuosi, kad e, ši vyriausybė imsis atitinkamų žingsnių su užsidegimu ir ryštu. Dar vienas dalykas, formuojant vyriausybę, kelia nerimą. Labai daug e, nerimo kelia tai, kad e, tik tai dvi moteris iš 21 ministro yra vyriausybėje Ir žinau, kad yra moterų pirmininkaujančių parlamento komitetams, tačiau reikia didinti moterų skaičių politinėse jėgose. Taip pat e, reikia daugeliu atveju žinoti prieš esterę. Tai pavyzdžiui, aš miniu e, vieną parlamento narį savo ataskaitoje. Tai turi e, ryšį su žodžio laisvė. Jau minėjau, kad e, būtina gerinti socialinę ir ekonominę situaciją, ji šiek tiek pagerėjusi, taip pat e, yra pažangos ir teismų srityje ir reikia bendradarbiauti su Juleks, taip pat e, savo ataskaitoje miniu kaltimus Juleks dėl korupcijos, kurie buvo pareikšti praeitais metais ir šį klausimą reikia spręsti greitai. Taip pat džiaugiuosi kad e, vyriausiai įgaliotinė Morgerini labai greitai paskyrė nepriklausomą ekspertą e, šių kaltinimų klausimai spręsti. Dėl teismų sistemos e, raginu Kosovo asamblėje priimti atitinkamus teisėkuros paketus, kad specialusis teismas galėtų pradėti veikti speciali darbo grupė 2014 e, metais pareiškė, e, pateikė savo ataskaitą e, su Niderlandais bendradarbiavimą šios specialaus teismo klausimų ir tikimasi, kad teisė kuros paketas Kosove bus patvirtintas kiek manoma greičiau. Dėl kitų klausimų, dėl SAS Liepos mėnesį pasirašymo. E, tikimasi, kad SS bus patvirtintas kiek įmanoma greičiau, kad e, Kosovas galėtų dalyvauti visose ES mm, programuose. Be to, akivaizdu, kad vyriausybė turi tęsti darbą ir turi geriau kovoti su korupcija ir organizuotų nusikaltimų gimstamumu visais lygiais, nes kaip mes žinome, ir Kosovėje, ir kitose šalise korupcija yra didžiulė kliūtis socialiniai ir ekonominiai plėtrai, o taip pat demokratijos plėtrai. Kiti svarbus klausimai Kosovo visuomeniai yra vizų liberalizavimo planas. Čia Kosovo vyriausybė, praeita Kosovo vyriausybė gerokai pažengė į priekį, dar trūksta keturių teisės aktų ir visi naujoje vyriausybė, su kuriais mes šnekėjomės, mus patikino, kad e, tie teisės aktai bus priimti kiek įmanoma greičiau, bet apgailę stauju, kad daug Kosovo piliečių emigravo į Europos šalis e, pernai metais. Romai, aškaliai, taip pat albanai iš Kosovo. Ir organizuotų nusikals gimstamumo tinklai labai dažnai tarpininkauja žmonėms ir padeda jiems išvykti iš šalies. Todėl svarbi kova su organizuotu nusikalstamumu. Noriu patikinti Kosovo kaimynės ir jų užsienio reikalų ministrus ir pasakyti, kad Kosovas yra viena iš šalių, kurios piliečiai dar negali laisvai keliauti į ES. Manau, kad šioje srityje reikėtų nuveikti daugiau. Dėl pato, kovo, formuojant vyriausybę. Čia sunkumų buvo patirta ir dėl to, kad šalyje investicijos buvo vangios. Tikiuosi, kad suformavus vyriausybę investicijos atsigaus. Dėl dialogo tarp Serbijos ir Kosovo, tai jau buvo minėta, aptrandant ankstesnę ataskaitą. Labai gaila, kad dėl rimtų priežasčių abiejose šalise pažanga sulėtėjo ir taip pat apgailestauju, kad susitarimai, taip pat ir balandžio mėnesio susitarimas nebuvo tinkamai gyvendinti ir ragina abi šalis tos susitarimus gyventi kaip įmanoma greičiau. Bet to labai gaila, kad Kosovas dar neturi tarptautinio telefono kodo, nes jeigu norite paskambinti į Kosovo mobilųjį telefoną, reikia rinkti arba Slovenijos, arba Monako kodą. Tai turi pasikeisti, reikia siekti pažangos šioje srityje. Dar vienas, mano nuomonė, svarbus dalykas Savivaldos rinkimai Kosovo šiaurėje buvo surinkti pagal Kosovo įstatymus ir dar nebuvo sušaukta Kosovo savivaldos institucijų asamblėje, bet tikiuosi, kad tai bus padaryta. Dar vienas dalykas dėl žmogaus teisų reikia daugiau, geriau integruoti aškalius, romus ir kitas mažumas. Dėl mažumų integravimo svarbu paminėti, kad buvo LGBTI eitynės ir kad, reikia, kad jos praėjo gerai, kad vis dėlto reikėtų siekti daugiau pažangos LGBTI teisų pažinimo srityje. Na, vienas teigiamas dalykas, kalbant apie Kosovo tarptautinį pripažinimą, tai yra pilnas Kosovo olimpinio komiteto pripažinimas tarptautinėme olimpinėme komitete. Tai reiškia, kad Kosovo sportininkai galės dalyvauti kaip savo šalies atstovai, o ne atstovaudami kitoms šalims. Kitose olimpinėse žaidynėse manau, kad jis tai svarbus žingsnis į priekį. Mes norime, kad Kosovas taptų e, pilnatreisių tarptautinių organizacijų narių. E, Tačiau pa, ir taip pat tų organizacijų, kurios kovoja su organizuotų nusikalstamumu Europolu. Ir taip pat noriu paminėti, kad e, svarbu pripažinti Kosovą, raginčiau penkias es narės, kurios dar to nepadarė, pripažinti Kosovą ir tikrai ES veiksmingiau siektų savo tikslų, jeigu mūsų visų nuomonės dėl Kosovo sutaptų. Ačiū. Merci infiniment, uh, mes... Ponas Preda, labai ačiū ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau e, pasidžiaugti ponios Ludačiak pranešimu, ją pagirdavas už visą nuveiktą darbą. Pirmiausia, tai, kas jau buvo išsakyta. Penkios valstybės nepripažįsta dar Kosovo statuso. Mes žinome, kad penkios nepripažino, bet daug ko nežinome dar tą temą ir parlamente dažnai apie tai yra kalbama. 12 pastraipoje ponė Lunačiak uh, e, labai tvirtai uh, e, susiję tų penkių valstybių uh, nepripažinimą su Prištinos ir Belgrado santykiais. Aš nežinau, ar tikrai taip yra, bet Prištinos ir Belgrado santykių normalizavimas turi vykti uh, E, ne e, atsižvelgiant į tas penkias valstybės narės ES, kurios dar nepripažįsta Kosovo valstybės. Bendrai aš manau, kad reguliavimas neturėtų būti nulemtas penkių valstybių požiūrio. Kalbant apie 15 pastraipą, aš manau, kad reikėtų pabrėžti tą faktą, kad mes norime, e, kad EULEX savo darbe e, dirbtų tikslingiau ir kad būtų rastas santykis tarp EULEX ir vietos savivaldybių. 18 pastraifa galų gale yra kalba apie dialogą tarp Kosovo ir Serbijos. Aš manau, kad reikia labai aiškiai pasakyti, kokį poveikį tai turi. Tiesa, tai yra, kad dialogas baigtas bet e, tai nebūtinai yra susiję su Pristinos e, valdžios įstaigų darbu. Aš nežinau, kaip jūsų dėmesį į tai. Panseri. Grazie, eh, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Lunaček. Reikia pasakyti, kad aš pats šį klausimą jau penkerius metus stebiu, esu šešėlinis pranešėjas. Ir yra klausimų, kurie iki šiol išlieka labai aktualūs. Aš be abejonės taip pat tikiuosi, kad e, valstybės demokratėjimo procesas tęsis, kaip ir dialogas tarp Serbijos ir Kosovo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vyriausybė yra suformuota praėjus šešeriems mėnesiams, šešiems mėnesiams ir čia reikėtų porą dalykų išskirti. Vyriausybėje nepakanka moterų, bet greta to yra žmonių, kurie kelia problemų. Mes aišku neturime kištis, tačiau reikia tas kontroversiškas e, asmenybės ir jų keliamus sunkumus išskirti. Kiek žinau, pane Lūna, čia realistiškai vertina padėtį, bet svarbu nebūti per daug realistais, nes kitaip mes pradėsime pagrysti vėlavimus ir e, tam tikrus e, dalykus, kurie neįrašyti į pranešimą. Aš porą tokių dalykų norėčiau paminėti teismų sistemos nepriklausomybė ir kova su korupcija. Reikėtų pabrėžti, kad e, pažanga yra e, pasiekta tik formaliai. E, Įstatymė tarsi reikalai pagerėjo, bet iš tiesų reikalai niekiek nepasikeitė, praktika niekiek nepasikeitė. Sunkių nusikaltimų ir toliau yra daug ir bendrai dominuoja neteisiamumo atmosfera e, mes šio požiūriu turėtume būti griežtesni ir čia aš norėčiau kalbėti apie ULEX vaidmenį. Aš tai sakau, e, negalvodamas apie dabartinius tyrimus, ir kalbame apie ULEX vaidmenį bendrai. Po visų šių metų mes dar vis e, čia rašome, kad teisingumo sistemoje pažanga yra pasiekta tik formaliai ir kova už teisingumą nevyksta teisingai. Manau, kad čia kažkas yra ne taip E, reikia atlikti vienokį ir kitokį auditą, kad išsiaiškintume, kas e, Aulex sistemoje neveikia gerai ir ką reikėtų keisti. Galbūt reikėtų daugiau pakalbėti ir apie ūkio bei socialinės reformas, žinant, kad Kosove nedarbo lygis labai aukštas. Nemanau, kad užtenka pasakyti, kad uh, po šešių mėnesių be vyriausybės investicijų staiga padėtis pasikeis ir nauja vyriausybė pradės investuoti. Reikia gilesnių socialinių ir ekonomikos reformų, bet manau, kad mes artimiausiu metu apie tai kalbėsime. Ponas Kukanas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Ulrike Lunaček, kuri Kosovo padėtį tyrė jau ilgą laiką jos sukauptos žinios ir patirtis atsispindi šio pranešimo projekte, su kuriuo didelė dalimi aš sutinku porą pastabų dėl Serbijos raidos. Dėl Kosovo atsiprašau raidos. E, labai gerai, kad pagaliau Kosovai yra vyriausybė ir aš tikiuosi, kad ji gerai spręs visus sudėtingus visuomeninius klausimus. Kosovas turi skubiai e, spręsti valstybės ekonominės raidos klausimus. Kai kuriuose e, visuomenės grupėse nedarbas siekia 40 procentų, maži atlyginimai. Tai daro labai didelę žalą, ypač jaunai kartai. Taip pat naujai vyriausybei svarbu išsiskirti prioritetus tarp kurių būtų kova su korupcija ir organizuoti nusikaltimai, nes dabar tos problemos yra aktualiausios. Specializuotųjų teismų klausime taip pat labai svarbu tarti, ypač kai kalbame apie specialias tyriamasias darbo grupės. Mes savo ruoštų ir Kosovo vyriausybės ruoštų sutinkame, kad vizų liberalizavimo procesas turi tęstis. Aš žinau, kad nėra populiaru dabar vykstančioje e, susidarsioje pasaulio aplinkoje apie tai kalbėti, bet mes turėtume ir toliau reikalauti liberalizavimo plano įgyvendinimo. Kitas klausimas, kuris yra labai populiarus, yra kaltinimai korupcija. EULEX turi labai ryštingai šį klausimą aptarinėti ir skaidriai. Jis turi būti visiškai ištirtas ir svarstomas. Galų gale labai daug girdėjome apie dialogą tarp Prištinos ir Belgrado. Aš manau, kad yra labai svarbu abiems partneriams, kad šis dialogas tęstusi gera valia ir abu partneriai turi sukurti geras sąlygas to dialogo tasai. Ačiū pirmininkė. Hvala gospodine predsjedniče. Želio bih svakako pohvaliti cjelovito i sadržano izvješće kolegice Lund. Aš visiškai pritariu e, pono Slunačiak e, ataskaitai ir e, džiaugiuosi bendradarbiavimu su pranešėja. Bosnės ir Hercegovinos ir Kosovo delegacijos pirmininkas būdamas taip pat džiaugiuosi tuo, kad mes bendradarbiavimo kartu. Manome, kad šiuo atveju e, Kosovas ir ES e, laikys, turės laikyti tam tikrą išbandymą ir pagrindiniai parametrai bus paplitusi korupcija bei teisės viršenybės trūkumai, organizuotas nusikalstamumas. Kitas klausimas, kuris turės tolesnę įtaką, yra e, nedarbas, kuris pasiekęs virš 50 procentų, ypač jaunimo nedarbas. ir e, situacija netitinka aukšto lygio politinės situacijos, yra atverta galimybė e, Europos e, Kosovo politikams kreipti didesnį dėmesį į Europos politinę darbo atvarkę. Ir kalbant apie korupcijos kaltinimus Julekse, Tai atveria klausimą dėl ES institucijų vaidmenį toje aplinkoje, kur teismo nuosprendžiai yra politiškai motivuoti. Tikimės, kad ponios Margarinė inicijuotas tyrimas bus greitas ir nuoseklus ir jis pradės ir to bus atidarytas naujas e, skyrius Kosovui siekiant ES narystės. Ir taip pat ir e, tikimės, kad e, tai padės e, įgyvendinti sustarimą tarp Kosovo ir Pristinos, o be šio susitarimo kyla daug įvairių regioninių iššūkių. Ačiū. Buvo paskelbtas kalbėtojas be mikrofonų. Gerbiami kolegos, gerbiamas pirmininkė, būdamas pranešėjas EKR vardu norėčiau e, taip pat teigiamai įvertinti ponios Lūnačiak tekstą. Man padarė didžiulį įspūdį tai, kaip ji e, rimtai e, pažiūrėjo šitą sunkų darbą. Ir tikrai e, niekas nenusteps išgirdęs, kad tikrai Kosove yra labai daug e, problemų ir daug užduočių, tai yra pažaboti nedarbą, kovoti su korupcija ir pažaboti nusikalstamumą. Todėl labai svarbu, kad dialogas su Kosovo vyktų, vyktų tinkamai ir e, išeitų už Kosovo sienų. Aš manau, kad ypatinga nerima kelia tai, jog E, vyksta korupcija į EU leks srityje. Kaip e, jau žinia, šitas klausimas buvo aptartas ir dar tada mes e, reikalavome tuometinių atstovų patraukti atsakomybę atitinkamus asmenis. Kosovo ateitis ES smarkiai priklauso nuo to, kokie bus santykiai tarp Belgrado ir Pristinos pona Lunaček, norėčiau Jums palinkėti visokiojo sėkmės ir padėkoti už dėmesį. Ja, dankjewel meneer de voorzitter, uh, collega's. Uh, laat mij toch ook beginnen met. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Pradėsiu padėkodama poniai Lunaček už gerą ataskaitą. Svarbu, kad mes, Europa, kalbėtume vienu balsu ir pripažintume Kosovo nepriklausomumą. Manau, kad tai yra labai svarbu. Ir svarbu, kad jie ragintų a, a, likusias penkias valstybės narės pripažinti Kosovą. Aš pateiksiu savo nuomonę pakeitimų formą, turime nepamiršti, kad turime raginti Kosovą investuoti į kaiminystės politiką, į artimus kaimynus. E, kitas dalykas, kurio turime nepamiršti, tai turime kalbėti apie gerą energetikos politiką. Kai trūksta elektros energijos, labai svarbu suformuoti tinkamą energetikos politiką, o tai yra labai svarbu ir ekonomikai. Norėčiau išsakyti keletą nedėlių minčių ir dėl jų pateiksiu pakeitimus aš pateiksiu tai raštu. Dėkuoju Jums uždėmesi ir už šitą ataskaitą. Grazie Presidente, volevo ringraziare. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Ulikai Lunačiek už puikų atliktą darbą rengiančią ataskaitą, kuri yra tikrai labai detali. Sutinku su išsakytomis mintimis, ypač e, ketvirta ir penkta pasaipa, kur yra pripažintos problemos susijusios su teismų sistema ir e, išdėstyta kova, e, siekis kovoti su korupcija, pinigų plovimu ir panašiai. Visą tai yra susijęs su kitu klausimu, kurį reikia pabrėžti stipriau, tai yra terorizmo problema. Norėčiau paprašyti pranešėją pateikti daugiau paaiškinimų, nes man atrodo, kad e, dar tik prieš keletą mėnesių Kosove dar nebuvo e, įstatymų e, kovai prieš teroristus ir taip vadinamus tos foreign fighters, užsienio kovotojus. E, buvo pateiktas e, įstatymo e, projektas dėl laisvės atėmimo 5-6 metams, bet iki rinkimų nebuvo priimtas. Dabartiniai vyriausybei priklauso 43 žmonės, tačiau oficialiai kalbama, kad vyriausybės tarytų Um, e, daugiau žmonių. Mm, yra daug ter teroristų apie 119 ir tokiai nedideliai valstybė tai yra tikrai didelis skaičius teroristų, reiktų įdėti daugiau pastangų kovojant su jais. Taip pat kova, na, tai yra pasienio kontrolė yra labai e, svarbi užduotis. E, žinome, kad e, per sieną su Serbija yra įmanoma pervežti ginklus ir tai pasitarnauja islamo, islamiškiesiams teroristams ar organizuotiems nusikaltėliams. šio klausimu norėčiau dar paminėti 17 e, pastraipą. Jis susijusi su ekonominėmis ir socialinėmis reformomis ir ypač kai kalbame apie didelį nedarbą šalyje, nes e, akivaizdu, kad įsikišimas šioje srityje sumažintų riziką, kad E, žmonės, kurie e, vargsta, skursta, e, yra nelaimėje, būtų pasamdomi kaip teroristai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pane Lunačiak, jūsų pranešime aš norėčiau išskirti tą faktą, kad jūs kalbate apie asmenų paskirtų e, konkurso tvarka e, pasiekimus. E, aš manau, kad jūs pirmiau turėtumėt kalbėti apie nusikalstamumo paplitimą, asmenų paskirimą pagal jų nusikalstamumą. Reikėtų numeriu vienas įrašyti e, prekybą nusikalstamą e, narkotikais, ginklais, žmonių organais. Tai turėtų pabrėžta būti. Penktame punkte visai pagristai jūs pripažįstate, kad esate susirūpinusi dėl uh, pažangos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu stokos. Dvyliktame punkte jūs taip pat pripažįstate pagal subsidiarumo principą, kad nėra vienbalsiai pripažįstamas Kosovas. Mano nuomonė, tai yra visų pirma susijęs su jūsų penktu ir pirmu punktu, e, kuriuose nėra iš esmės kalba apie Kosovo integracijos procesą. Hvala, <clears throat> hvala vam lijepo. Želim zahvaliti gospođi Lunaček na sveobuhvatnom pristupu i na jednom Labadiena, ačiū poniai Lunačiak už tokį visapusišką požiūrį. Kosove yra rimtų problemų. Šalis turi palaipsniui demokratėti, rinkimai įvyko sėkmingai, tačiau nemažai laiko truko, kol buvo suformuota vyriausybė. Kaip jau minėjote, nėra lyčių lygybės, teisingai iškelite šią problemą. Reikia pabrėžti dar keletą klausimų. Pavyzdžiui, tai, kad penkios es valstybės narės dar nepripažino Kosovo. Tai turėtų būti padaryta. taip pat mm, pradėjus darybas dėl SAS, tą susitarimą reikia parašy, pasirašyti. Svarbu real, taip pat liberalizuoti vizų sistemą. Mes turėtume daugiau padirbėti šio klausimu ir laikytis veiksmų plano dėl vizų. Taip pat reikėtų paraginti ES komisiją pasirašyti pagrindų susitarimą tam, kad Kosovas galėtų dalyvauti ES programuose ir pasinaudoti ES paramą. Ypač kalbant apie tokias agentūras kaip Europolas, manau, kad šie klausimai svarbus. Dėl esamų susitarimų įgyvendinimo, tai dar vienas svarbus klausimas – Dialogas tarp Prištinos ir Belgrado turbūt tęsiamas. Taip pat norėčiau pateikti pavyzdį susijusi su Šiaurės Mitrovica. Čia reiktų tilto, kuriuo galėtų nevaržomai judėti žmonės ir prekės. Reikia ieškoti sprendimo ir tą sprendimą turi rasti paveikti Kosovo ir Serbijos vyriausybės. Dar kartą norėčiau padėkoti už puikų pranešimą. Labai ačiū. Aš e, taip pat norėjau prisijungti prie pagirimų išsakytų ponai Lunačiak. Ji puikiai pranešė ir aš džiaugiuosi, kad ji ir toliau taip pat sėkmingai dirbs. Kartu su savo kolegomis galiu pasakyti, kad jos parengta ataskaita tikrai gera. Uh, Žinoma, reikės, e, kad penkios valstybės narės susitartų dėl Kosovo pripažinimo ir aš labai džiaugiuosi ponios Lunačiak darbu šiame komitete ir parlamente. Aš e, sutinku su tuo, kad, pavyzdžiui, svarbus dalykas yra tarptautinis telefonas fono kodas, tai labai svarbu, kalbant apie šarties tarptautinį pripažinimą. Uh, Be to situacija Šiaurės Kosove labai svarbu. Labai tinkamai parengtos formuluotės skatinant pažangą dėrybose tarp Serbijos ir Kosovo ir e, būtina protingai ieškoti kompromisų ir susitarimų ir užtikrinti pozityvų nusiteikimą, kad pažanga vyktų apskritai na, kai kurie mūsų komiteto nariai uždavė tokių griežtų klausimų. E, tai labai gerai dėl to, kad mes turime e, labai gerai padirbėti prieš teikiant šią ataskaitą svarstymui ir aš tikiuosi, kad mes galėsime teikti kokybiškus dokumentus ir tikiuosi savo kolegų paramos šiame darbe. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Lunačiak už visas pastangas remiant Kosove integracijos į ES kelyje. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad Kosovas yra viena skurdžiausių valstybių Europoje ten labai daug jaunų žmonių ir jų galimybės e, šiandien labai ribotos. Jiems sunku susirasti darbą, tai susijęs su nusikalstamumu šalyje. Ir Kosovo institucijos turės ieškoti sprendimų šiuo klausimu. Taigi Kosovas turėtų įgyvendinti, ryštingai ir nuoširdžiai įgyvendinti ES darbo atvarkę. Dar vienas svarbus klausimas yra vizų liberalizavimas. Nedelsiant turėtume patikinti jaunąją kartą, kad ji turi visas galimybės laisvai keliauti, nes visa kita tai tik e, problemų viršukalnė, nusikalstamumas, nesaugios sienos, nelegali imigracija – viskas susijęs su šalies politinė situacija, dėl to aš tikiuosi, kad Kosovas žengs žingsnį į priekį šiais metais. Taip pat, e, kaip ir pana Liūna, čia apgainės tauju, kad e, labai mažas moterų skaičius vyriausybėje. Aš manau, kad tai nedara su šiuolaikinės ir demokratinės visuomenės principais. Tikiuosi, kad situacija pasikeis ir lyčių pusiausvyra bus geresnė, bei bus užtikrinta lyčių lygybė. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad e, aš labai džiaugiuosi Ulrikos atvirumu ir paraginimu penkioms valstybėms narėms pripažinti Kosovą. Aš manau, kad tai svarbu taip pat ir normalizuojant santykius tarp Serbijos ir Kosovo ir tęsiant dialogą. Taigi tikiuosi, kad e, vasario 9 dieną, kai e, abu ministrai pirmininkai susitiks, bus padaryti dar daugiau pažangos. Ačiū. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Dear Ms. Lunacek, honorable... Ačiū pirmininkė, ponė Lunačiak, gerbiami nariai, komisija pritarė ataskaitą išsakytam požiūriui į Kosovą ir Kosovo integracijos ateitį. Čia labai gerai apibūdinama pažanga pasiekta 2014 metais dėl stabilizacijos ir asociacijos sustarimo, taip pat e, kalbama apie vizų liberalizavimo dialogą ir taip pat kuriant specialiai tyrimų darbo grupę pritarėma šalyje vykstančioms reformoms ir aš manau, kad e, Kosovo ekonominė ir socialinė situacija buvo gerai apžvelgta diskusijoje ir labai gerai buvo išskirti svarbiausi ir opiausi klausimai. Komisija su išsakytomis problemomis sutinka, žmogų, te, žmonės teisės, kova su korupcija ir organizuomis nusikalstamumu, dar norėčiau paminėti stabilizacijos ir asociacijos sustarimą, dėrybos pernai metų Liepą vyko sėkmingai, dokumento projekto tekstas dabar verčiamas ir tikimasi, kad artimiausių metų per keletą mėnesių bus įmanoma pasirašyti šį susitarimą ir tuo metu galėsime pateikti dokumentą parlamentui pagal pritarimo procedūrą ir baigti stabilizavimo ir asociacijos susitarimo pasirašymą. Paskui, kai susitarimas bus pasirašytas, nereikės nei jo ratifikuoti, nei E, renkti tarpinių susitarimų ir komisija galės bendradarbiauti su Kosovo ir siekti pažangos, e, dirbdama taip pat intensyviai. Ačiū. Okay, thank you. It's sometimes difficult to hear. Kartais yra sunku išgirsti, nes jūs neįsijungite mikrofoną, tačiau bet kokiu atveju supratau. Ačiū, ponia Brokai. Noriu padėkoti visiems pranešėjams ir jų atstovams šešėlėms pranešėjams už jūsų paramą. Ir e, be abejo, ne visi sutinka, tačiau tokia yra demokratija parlamente. E, norėčiau paminėti pona Prėdą. Kai jūs kalbėjote, man sudarė įspūdis, kad jūs kalbate ne kaip EPP koordinatorius, kuris e, pritarė tą klau, tam klausimui, kurį turi pripažinti visos valstybės narės. Uh, E, tačiau nepaisant visko norėčiau Jums pasakyti, kai sakote, kad nesutinkate su didelė sąsaja tarp Kosovo ir Serbijos santykių normalizavimo ir pripažinimo. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu visos valstybės narės pripažintų e, Kosovą, tai dialogo, dialogas taip pat padarytų pažangą ir Serbija turėtų galimybę uh, E, neturėtų galimybės karts nuo karto pasakyti, kad net ne visos ES valstybės narės pripažino Kosovą. Todėl aš noriu tokios stiprios e, formuluotės. E, keli iš jūsų minėjote EULEX, kad dauguma, daugiau EULEX turėtų tame dalyvauti. Norėčiau paminėti, kad praėjusią savaitę buvo padaryta naujos pažangos po dviejų metų um, tyrimo buvo pateikti pirmieji kaltinimai korupcija iš, dal, iš dalies ko, privatizuojant energetikos įmonę. Taigi bet kokiu atveju Juleks progresuoja, tačiau sutinku, kad anksčiau jie galėjo padaryti daugiau. Norėčiau paminėti, kad Juleks padarė savo darbą praeitįje tačiau šiek tiek e, nu, e, apgailestavimo, kad padaryta netiek pažangos, kiek tikėtasi. Dėkoju poniai Hilde Valtmans už, už jūsų žodžius. Jūs esate nauja narė, todėl aš sveikinu jūs ir atsakysiu ne visiems, tik tais kai kuriems nariams. Jūs iškėlėte klausimą dėl to, kad reikia investuoti daugiau į kaiminystės santykius ir į e, energetikos energi, politiką. Ta pati norėčiau pasakyti ir apie pono Kastaldo e, pastabas. Įstatymas dėl užsienio kovotojų buvo priimtas iki dabar, o dėl pasienio kontrolės E, ta prasme tikrai būtų naudinga, jeigu Serbija pripažintų Kosovą, nes dabar taptuniu mastu atsiranda siena, kuri nėra, nėra pripažįstama ir tai ne, nepadeda kovojant su terorizmu. E, aš e, kritikuoju Kosovo vyriausybę dėl to, kad aš manau, jog Kosovo Respublika nėra visiškai pripažinta ir būtent dėl, dėl to ir kritikuoju e, Serbijos vyriausybę, dėl nepripažinimo. Dabar kolega iš Kroatijos minėjote, kad, arba bent jau taip išgirdau, kad e, Kosove neužtikrinta lyčių lygybė. Kosove yra rinkimų įstatymas, kuris numato, jog e, parlamenta, tarp parlamentarų turi būti 35 procentai moterų. Aš e, kritikavau štai ką, kad vyriausybės nepriima ne pakankamai moterų į savo tarpą, nes tikrai jie turi puikių moterių politikių, kurios, moterų politikių, kurios galėjo tapti puikiomis ministrėmis. Pone Pakė, dėkoju už jūsų žodžius dėl SA, aš tikiuosi taip pat jie sieks pažangos. E, norėčiau e, paprašyti visus šešėlinius pranešėjus pateikti jūsų pakeitimus. Aš labai lauksiu dėrybų ir aš tikiuosi, kad jūsų padedama, jūsų pakeitimais remdamas, aš pagerinsiu ataskaitą ir e, pakeitimams pateikti e, terminas yra 27 e, vidurtienis. Dabar periname prie devinto klausimo. Mes turime darbinį dokumentą, jį jums jau pristatėme. Šita metinė ataskaita E, turi būti aptarta ir ji bus pristatoma e, ne e, pristatoma tam, kad kiek įmanoma daugiau šalių jie aptart, ją aptartų ir mes kalbėsime apie svarbę temą, todėl aš prašyčiau, kad jūs pateiktumėte pakeitimus ir atsižvelgtumėte į e, tai. Be abejo, e, daug žinučių dabar jau yra siunčiamas mums ir kai kurie kolegos nori parodyti savo indėlį. Šitos ataskaitos tikslas yra toks, kad mes siekiame pasiūsti bendrą tam tikrą žinę ir mes e, turime e, tą ataskaitą pasiūsti žinę vicepirmininkiai, vyriausiai galiotiniai. Aš diskutavau su nacionaliniais parlamentais Jie pateikė savo pasiūlymus ir mes ties tuo dirbome ir būčiau dėkingas, jeigu jūs galėtumėte kiek įmanoma greičiau pateikti savo pamastymus, kad mes galėtume juos atsižvelgti. E, neturėjome pakankamai laiko ir e, mes tikimės, kad 26 dieną mes galėsime e, šitą ataskaitą aptarti, galbūt 27-ąją taip pat. Aš kol kas dar to neaptariu su sekretorietu, tačiau tikiuosi, jie labai ant manęs nepyks. Aš pasakysiu, kad mes galėsime dar ir po diskusijos pateikti pakeitimus. Pranešimas pras, prasideda nuo labai trumpo geopolitinės situacijos ir saugumo situacijos apžvalgos, kuri šiandieną yra susidariusi. Ir e, šitas e, padėtis pirmiausia yra paremta um, keturiais prioritetais. Pirmiausia, mes siekiame sustiprinti savo gebėjimus efektyviai veikti nacionalinėje plotmėje ypatingai kai kalbame apie savo vidinius e, darbinius metodus, kuriuos norime pagerinti tarptautinėse struktūrose. Mes e, taip pat norime e, iki galo išnaudoti Lisabono sutarties numatytą, numatytas priemonės. E, taikydami savo vidinę saugumo politiką turime siekti e, užtikrinti didesnę tarptautinę dimenciją, taip pat turime išspręsti finansinio reglamentavimo klausimus ir e, turime turėti tinkamą finansinį instrumentą, E, kurį turėdami mes taptume lankstesni ir įspręstume tam tikras problemas. Taip pat e, aptartume klausimus e, dėl tarpusavio bendradarbiavimo gynybos sektorija ir viršūnių sustikimo srityse. Tam bus pateikta specifinė ataskaita saugumo ir gynybos komitete. Toliau E, norėčiau pastebėti, kad Europos e, politinės žinybos e, užtikrina tvarką ir mes siekime užtikrinti teritorinio nedalomumo, vientisumo, žmogaus teisų klausimus ir tai galima paremti teikiant politinę ir techninę paramą. Trečioji sritis yra paremta pietų kaiminystės politika. Ten svarbu užtikrinti stabilumą ir saugumą, nes e, tai padės modernizuoti ekonominę ir politinę sistemą. Reikia e, baigti e, ginkluotusius konfliktus ir e, tai padaryti stiprinant bendradarbiavimą su regioniniais e, veikėjais. Ir galiausiai kyla klausimas dėl to, kaip mes užtikrinsime e, tarptautinės teisės įgyvendinimą, o tai galime padaryti bendradarbiaudami su savo partneriais. Taip pat e, e, turime įvertinti savo bendradarbiavimo perspektyvą su Kinija ir Rusija. Svarbu įgyvendinti e, tarptautinę teisę, tačiau taip pat būti pasirengusiems rasti visiems tinkamus metodus. Mes turime didinti savo gebėjimus prisimti bendrą atsakomybę už pasaulio taiką ir stabilumą. Aš tikiuosi, kad turėtume būtent E, tokiais metodais siekti gyvendinti šitas priemonės ir e, aš e, džiaugsiuosi jūsų siūlomais pakeitimais ir tikiuosi, kad galėsiu pagerinti savo pranešimą ir jį tada galėsime aptarti ir galiausiai priimti. Dėkoju. Pone Lozing. Dėkoju. Kaip ir daugelį mm, pranešimų ir dėl šito turėčiau pasakyti, kad kai kuriuose srityse e, viskas skamba ganėtinai dviprasmiškai. Yra daug punktų, kur iš e, savo pusės, kuriuos įvertinčiau teigiamai. E, pavyzdžiui, tai, kad pranešėjas siūlo reformą ES migracijos politikoje ir taip pat kad e, siūlo tam tikras e, priežastis, migracijos priežastis šalinti. Ir e, taip pat, kad skatina aktyviau bendradarbiauti visiems suinteresuotiems, taip pat bendradarbiauti su Kinija, Iranu, Rusija ir Persijos įlankos šalimis. Aš teigiamai žiūriu į tai, tačiau dėl to, kad blogėja saugumo ir politinės kontekstas susijęs su ES, aš manau, kad mes turime to, rasti to priežastis ir poveikio būdus. Ataskaitoje pranešime rašoma, kad ES dar neišnaudojo savo galimybių ir aš manau, kad ES tikrai turėjo daug galimybių ir jas išnaudojo, tik tai skyla klausimas, ar jos buvo efektyvios. Ir taip pat konstatuoju, kad e, dažnai e, san, e, rezultatai būna ir blogesni, nei kad galėjo būti. Pavyzdžiui, kalb, kai kalbame apie politinę raidą, socialinę raidą, tai pasižiūrėkime į pietų partnerystę E, tos pietų partnerystės e, šalims e, mūsų priemonės turėjo neigiamą ekonominę įtaką, nes kai situacija yra destabilizuojama, tai ekonominė ir politinė situacija, taip pat saugumo situacija keičiasi. Taip pat, kalbant apie kiekybinius pakeitimus ir visų galimybių išnaudojimą. Tai, tai priklauso nuo šitų galimybių politinės valios, tų galimybių pritaikymo. Ir taip pat Jūs minėjote, kad daugelį sričių, pavyzdžiui, prekybos, plėtros, saugumo ir kitose srityse, na, mums trūksta sutarimo. Norėčiau e, paminėti svarbų punktą, e, reikalaujama supaprastinti, e, su, supaprastinti išlaidų mechanizmą administracijoje. Aš čia matau didžiulę problemą dėl biudžeto kontrolės. E, kalbant apie biudžeto valdymą, parlamente mes turime geras galimybės e, prižiūrėti šitą sritį ir e, taip pat labai aiškiai norėčiau paminėti apie ES apie tai kalbėjau praeitą savaitę ir taip pat apie Turkiją norėčiau pasisakyti. Mes norime taip pat parengti ir mažumų ataskaitą šitą temą. Dėkoju. E, pinigų klausimas kaip visada e, priklauso nuo komisijos. Dabar e, ponas Kuka. Porą trumpų pastabų. Manau, kad pranešimas yra geras. Ir jūs prašote, kaip jį būtų galima pakoreguoti. Galiu pasakyti, kad e, rengiame labai svarbų dokumentą ir aš ypač norėčiau išreikšti visapusišką paramą e, šio pranešimo e, filosofijai. <clears throat> Jūs sakote, kad nereikia leistis į detalės daugelį valstybių reikėtų šį dokumentą išlaikyti kaip bendro pobūdžio dokumentą E, kurie e, būtų e, mūsų užsienio politikos gairės, sprendžia šį svarbų klausimą. Aš manau, kad mes tikrai turėtume išlaikyti tokį darbo klimatą. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš e, labai pritariu jūsų pasisakymui ir aš dar kartą norėčiau pakartoti poreikiai atkurti strategiją. Reikia dramatiškai koordinuoti ir derinti mūsų užsienio reikalų saugumo ir gynybos politiką su energetikos politika. Busimoji energetikos sąjunga turi egzistuoti. Norėčiau priminti, kad e, kai ponas Šefčiovičius sustiko su Aleksėmi Myla iš Gazpromo, jis labai aiškiai įvardino naują pavojų. Rusija grės, grasina e, Europos energetiniam saugumui. Manau, kad pats laikas paminėti e, šių dviejų klausimų koreliaciją ir koordinavimą, nes energetika yra labai svarbi mūsų ES saugumui. Dziękuję Panie Przewodniczący. To jest bardzo e, interesujący projekt rezolucji. Dėkoju. Tai labai įdomi, at, įdomus pranešimas, net netaskaita su daug labai įdomių pastabų. Aš manau, kad labai svarbiausia užsienio politikoje yra tai, kad mes turime konkrečius tikslus, konkrečią strategiją. Ir todėl aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į štai ką. Mes e, turime ir pietuose užtikrinti Europos saugumą padėj ES sienas. Ir būtų labai gerai, jeigu mes iš tiesų galėtume apibrėžti, jog ES bendras tikslas turėtų būti tų valstybių e, nepriklausomumą stiprinti, kurios įsivežė e, iš, jungtinė, iš Sovietų sąjungos neaustų. ir dauguma jūsų turbūt prisimenate šitą laikotarpį. Daugelis mūsų šalių e, turėjo e, savo teritorijose dislokuotus e, sovietų armijos padalinius ir jos visgi atgavo savo laisvę, tačiau apie tai joms tenka nuolat priminti. Ir tai yra iš anksnė sąlyga bendradarbiavimui. Norėčiau paminėti, kad mes savo šalyje aptarinėjame Europos konstituciją, taip pat ir Lisabono sutartį ir šitą diskusiją, vykdydami mes nuolat, dis, nuolat abejodavome. Mes turime įgyventinti savo tikslus kartu. Ir aš manau, kad turėtume tai paminėti šiame punkte, kur kalbame apie tai, jog mes turime intensyvinti savo bendradarbiavimą. Mūsų valstybių nepriklausomumas turėtų būti nuolat stiprinamas ir tai turi būti pasakyta aiškiai šiame dokumente. Ir būtent dėl to, kad mes e, turime e, turėti atitinkamą kompetenciją ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp savo institucijų. Ačiū. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dėkoju kolegos, e, kolegės. E, šis pranešimas e, labai gerai parengtas, tačiau jis yra daug švelnesnis nei ES saugumo ir gynybos politikos kontekstas. Ir norėčiau paminėti tai, ko trūksta. Pirmiausia, Čia visai neminimas terorizmas ir mažai kalbama apie tai visoje ataskaitoje. Tačiau dabar terorizmas tikrai aktualus ir aš manau, kad mes e, turėtume e, šitą grėsmę paminėti. O Taip pat labai svarbu, kad mes padidintume ES pajėgumus kovojant su terorizmu ir turime paminėti, pabrėžti, kad turime koordinuoti savo bendradarbiavimą tarp ES vidinės ir išorinės saugumo politikos. Ir e, būtent toks koordinavimas yra aptariamas kitose komitetuose Europos parlamente. Ir antra, norėčiau paminėti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Būtent šioje srityje užsienio ir gynybos politika, politika, kuri yra valstybių narių kompetencijoje, yra labai svarbi, svarbu užtikrinti e, tarpusavio sąsajas. Ir Todėl bendradarbiavimas užsienio politikoje bei gynybos politikoje tampa vis e, svarbesnis. Ir e, to, e, tas bendradarbiavimas Kozako rėmose e, labai dažnai pabrėžiamas. Ir Kozakas ir, įrodė, kad yra tikrai labai tinkama terpė tokiam bendradarbiavimui tarp nacionalinių parlamentų. Todėl tai turėtų būti paminėta šiame pranešime. Ačiū. Thank you, Chair. Uh... Like this... Ačiū pirmininkė, mes taip pat norime pabrėžti, kad šis pranešimas gerai subalansuotas, Ir taip pat džiaugiamės, kad e, pranešimo formatas e, toks, kur susitelkiama į svarbiausius klausimus, e, visus aktualiausius klausimus ES užsienio ir saugumo politikoje na, Europos Sąjungos kaip gynybinės bendruomenės kompetencijos buvo aptartos ankstesnėje ataskaitoje ir šioje ataskaitoje taip pat, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką norėtume pasiūlyti. Tekstas dėl e, žmogaus teisų klausimų integravimo į visą užsienio uh, politiką ir visą išorės politiką vykdomą ES, ne tik tai į užsienio ir saugumo politiką, bet taip pat į plėtros, vystimosi ir prekybos politiką reiktų integruoti žmogaus teisų klausimus. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mano manimu, šiame pranešime nepakankamai kalbama apie konkrečias valstybės tai, kad vienas dydis tinka visiems, e, nėra tiesa. ES imperialistinė politika lėmė tai, kad daugelis valstybių pergalvoja savo išorės politiką. Kalbu ir apie Rusiją, ir Argentiną. E, e, ir buvo kalbėta apie koreliaciją. Kaip galima ieškoti koreliacijos tokiuose klausimuose, kur uh, vis dar jaučiamas priešiškumas ir priešiški veiksmai turi atitinkamas pasiekmes. Ačiū. <clears throat> Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour. Euh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pranešimą. EPP pritarė Jūsų požiūriui kurį pasirinkote. Ir ponas Kukanas sakė, kad pakeitimai bus labai svarbus. Ta pat minėjote ir jūs savo pasisakymo pradžioje. Tačiau reikia atsižvelgti į šio pranešimo formatą ir nepasiduoti pagundai leistis į detalės. Manau, kad labai svarbu čia išlaikyti atitinkamą toną tiek dėl asociacijos susitarimų naudingumo tokioms šalims kaip Moldova ir Ukraina. Ir taip pat prie tų šalių galimo prieartėjimo prie Europos Sąjungos. O tonas turi pasikeisti, kalbant apie santykius su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Aš manau, kad ši jungtis yra svarbi. Mes turime iš jos santykių žvelgti ramiai ir filosofiškai, prisiminti, kad viskas relativu ir prisiminti tai, kas sakė kolego šiame parlamente. Daugelis pasisakiusių Amerikos klausimais laikosi tokios antiamerikietiškos retorikos, taigi mes turėtume šiek tiek apsiraminti, jeigu norime, kad pasiektume sėkmės. Ponas Paskų pranešimas rimtas, gerai parengtas ir kadangi jau diskusija yra bendro pobūdžio, pirmiausia reikėtų nepamiršti to, kad vyriausiosios įgaliotinės darbas gali būti padalintas į dvi dalis. Viena šio darbo dalis yra vadovauti ir rūpintis visomis institucijomis ir organizacijomis savo valdose, taip tariant. Tačiau antra vyriausios įgaliotinės darbo dalis yra palengvinti veiksmų koordinavimą tarp valstybių narių. Ir būtent čia ji gali vaidinti tą vaidmenį, būti tuo žmogumi, kuris apibendrintų visus požiūrius, išsakytų iniciatyvas, nes pagal Lisabono sutartį jį gali e, inicijuoti kažkokio klausimo svarstymą. Aš manau, reikėtų to nepamiršti. Tai jau yra sutartie, tačiau reikėtų tą labiau pabrėžti. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie visų padėkų, pareikštų jums už pranešimą. Manau, kad e, šis pranešimas labai puikiai parengtas, visapusiškas ir gerai struktūruotas. Aš matau, kokia sudėtinga yra tarptautinė situacija ir kaip, ne, kaip sunku joje dirbti. Čia labai svarbus vaidmuo tenka ir vyriausiai įgaliotiniai ir aš manau, kad vyriausiai įgaliotiniai taip pat verta susipažinti šio, ir su šio parlamento nuomonės būtina koordinuoti veiksmus ne tik tai ES, bet ir tarp valstybių narių. Valstybės užsienio ir saugumo politika labai svarbu. Ir man labai svarbus pasirodė punktai susijęs su e, šalių kaiminių santykiais ES. Be to reikia minėti dabartinės JTO pastangas sprendžiant Libijos klausimus. Be to, kalbant apie Latino Ameriką, manau, kad labai svarbu e, tai minėti per būsimąją vadovų tarybą ir sustiprinti santykius su e, Latino Amerika. Taip pat dėl ISIS ir džihado, manau, reikėtų tai įtraukti į atitinkamus punktus, bet to 40 ir 41 punkte reikėtų minėti terorizmą. Tai tiek, o šiaip pranešimas labai išsamei parengtas, labai ačiū. Be to, be klimato kaitos ir ginklų neplatinimo sutarties taip pat minėti ir terorizmą. Ne tik tai e, kalbėti apie terorizmą 45 punkte, kol kalbama apie ISIS ir džihadistus ir ekstremistus. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, pastaraisiais metais daugiausiai dėmesio skiriame būtinybei sukurti bendrą energetikos politiką. Ir tai signalas mums visiems. Turime ne tik teoriškai diskutuoti, bet ir priimti praktinius sprendimus. Jau nemažai pasiekėme. Ir reikia nepamiršti mūsų pasiekimų ir prisiminti, kokie iššūkiai dar mūsų laukia. Bet to nepamirškime ir propagandos, ir politikos dėl propagandos. Praeitą savaitę patvirtume rezoliuciją dėl Ukrainos ir paragina komisijos narį Han parengti dokumentą šių klausimų per artimiausius mėnesius. Aš manau, kad e, klausimas vartomas pačiu laiku ir rezoliucijoje reiktų reikėtų pabrėžti, kad mums reikia visapusiškesnės ir veiksmingesnės informacijos politikos, užtikrinant informacijos saugumą. Ponas pirmininkė, jūsų ataskaita puikiai parengta, mes pateiksime savo pasiūlymus dėl pakeitimų ir aš tikiuosi, kad jūs su mumis sutiksite ir galėsite juos patvirtinti ir traukti per artimiausias dienas. Ačiū pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau padėkoti Jums už gerai parengtą pranešimą. Ir paminėti keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, kova prieš terorizmą. Manau, kad e, grėsmė yra ne tik tai artimieji rytai ir Magrebo šalis, bet grėsmių yra ir pačioje Europos Sąjungoje Tai reikia labai aiškiai pažymėti, taip pats pasakytina apie Afrikos šalis. Be to labai svarbus Europos gynybos politikos vaidmo kovojant su ginklo prekyba žmonėmis ir prekyba narkotikais. Be to reikės pabrėžti sąsąją tarp Europos gynybos pajėgumų ir NATO. ES gynyba yra viena iš NATO pagrindinių sričių. NATO gali mus apsaugoti, tačiau mes taip pat privalome apsaugoti NATO valstybės narės, jeigu jos yra puolamos. Ir dar vienas dalykas, manau, kad būtina pabrėžti būtinybę stiprinti gynybą visose ES šalyse narėse, kaip minėjo vyriausiai įgaliotinė. Ir ne tik tai kalbėti apie koordinavimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Iš savo pusės taip pat labai smarkiai pritariu šitam pranešimo projektui ir e, dėl turinio neturiu ką pasakyti, tačiau taip pat e, e, man nerima kelia pakeista struktūra nes mes yra perinama nuo bendrų dalykų prie konkrečių dalykų. Ir kalbama apie 7 37 ir 4, nuo 37 iki 41 punkto. Tai yra e, bendro pobūdžio pastabos, na ir taip pat reiktų šiek tiek perstruktūrizuoti abi dalis, kurios susijusios su pietų partnerystė. Ir um, ta kita uh, antraštė kalba apie uh, ES politinės ir teisinės tvarkos išlaikymą ir stiprinimą. Tai šiek tiek klaidina, nes po to eina kalba apie vakarų partnerystę ir Rusiją. Aš manau, kad mes turėtume šiek e, e, palikti 23, e, nuo 23 iki 36 dalies vietą, tačiau mes turėtume perkelti uh, punktą nuo 25 iki 28 į kitą pusę. Tai yra e, turėtų būti toje pačioje, e, tame pačiame skyriuje e, partnerystė su pietai, piet, pietinėmis ir vakarinėmis valstybėmis. Ir toliau partnerystė klausimus susijusius su Rusija palikti e, kaip atskirą skyrių ir taip pat e, kaip atskirą skyrių paminėti e, stojimo perspektyvas, tai yra 23 punktas. Galbūt tada Galbūt tas punktas galėtų būti skirtas kaip vienas atskiras, nes tada mes žinotume, kad yra einama nuo bendrų dalykų prie konkrečių dalykų. Tai yra, keičiu tik tai struktūrą. Dėkuoju, ponė Galo, už tai, kad jūs padėjote man struktūrizuoti šitą pranešimą, tačiau be abejo reikės mums apie tai daugiau pakalbėti. Dabar, Gabriel, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Ir aš e, nu, norėčiau palinkėti jums visokiojo pasiekmės dėl to pranešimo, jis tikrai labai e, išsamus. Keturios pagrindinės mintis, pirmiausia, instituciniai klausimai. Na, pavyzdžiui, mes turime pasakyti, kad e, turime užtikrinti geresnį e, išorės veiksmų tarnybos e, integravimą. E, Taip pat e, turime užtikrinti didesnį šito darbo matomumą. E, regioniniai ekspertai turi būti labiau matomi, ypač kai kalbame apie pagalbą vyriausiai įgaliotiniai. Taip pat e, turime atblokuoti lėšas skirtas humanitarniai kriziai. E, E, krizės valdymas ir humanitarnė pagalba yra ypatingai reikalinga dėl to, kad šiuo metu vyksta daug krizių kylančių iš politinių krizių. Taip pat buvo išsakytos dvi e, e, temos. Norėčiau, kad daugiau būtų pabrėžiama kova su terorizmu ir religiniu radikalizmu. Manau, kad būtina stiprinti mūsų partnerystę su uh, šiomis pietų partnerystės šalimis. Krizės mastas rodo, kad turime išeiti už šios partnerystės ribų ir todėl manau, kad artimas bendradarbiavimas ES su e, regionėmis ir subregionėmis organizacijomis kaip Arabų lyga, Afrikos sąjunga ar e, Vakarų Afrikos ekonomikos bendryje yra būtinas. Manau, turime parengti bendrą strategiją kovodami su terorizmu. O kalbant apie kovą su religiniu radikalizavimu, manau, turėtume išklausyti tokius partnerius kaip Marokas. Mm, yra padaryta daug pažangos ir mes galėtume šitą gerą praktiką įtraukti į mūsų vidinius planus. Galiausiai nuoseklumas tarp vidaus ir išorės politikos mes turėtume tai pabrėžti ir tai turi būti įtraukta į mūsų ataskaitą mūsų pranešimą. Ir taip pat E, svarbu užtikrinti migracijos diplomatiją. Migracija įtakoja ir mus, ES piliečius, ir tai mums padėtų spręsti šitą klausimą lengviau. Ir mes turime užtikrinti bendradarbiavimą su kilmės valstybėmis ir tranzito valstybėmis ir tai padės mums e, įveikti šiuos globalius iššūkius. Ačiū. Um, ačiū. Aš jau kalbėjau, todėl kalbėsiu trumpai, kaip mano kolega Peško sakė, tai stiprus tekstas ir labai ačiū už tai, kad jį parengėte. Labai uh, daug ten pasakyta, gynybos vaidmuo, struktūrinis bendradarbiavimas, demokratijos rėmimas, teisės viršinybė, pozityvus nusikeitimas Moldavijos, Gruzijos ir Ukrainos atžvilgių, taip pat būtinybė vykdyti dialogą su Rusija. Ir aš taip pat radau sakinį susijusi su sankcijomis. Aš tikiuosi, kad visi galės pritarti tai formuluotei dėl regioninių veikėjų, vykdant kaiminystės politiką, taip pat labai gerai pasakyti 11 pastraipą dėl ES uh, uh, uh, tolimesnės reformos Aš nežinau, ar reikia dar reformų, ar jau turime dirbti su tuo, ką pasiekėme. Dėl 12 pastraipos manau, kad vis dar per mažai pareigūnų yra iš užsienio reikalų tarnybos, o per daug iš komisijos. Jeigu galime pakeisti situaciją, galėčiau sutikti su 12 pastraipą dėl 6 tos dalies, kur kalbama apie išteklių derinimą. Šis klausimas prieštaringas ir miglotai suformuluotas. Aš suprantu, ko jo siekiama, tačiau formuluotę reiktų tobulinti. Pone Margerinė labai aiškiai pasakė, kad parlamento labai svarbus vaidmuo vykdant e, saugumo ir užsienio politiką E, galėtume aiškiau suformuluoti šią mintį. Taip pat reikia teigiamo nusiteikimo legalios migracijos atžvilgių, būtina minėti energetikos saugumą ir veiksmus klimato taikos, kaitos srityje, nes dabar tekste šiais klausimais yra spraga. Nepamirškime, kad Paryžiuje vyks klimato kaitos konferencija šiemet. Nepamirškime taip pat ir Vakarų Balkanų bei Turkijos Septinta dalis. Reikėtų kalbėti apie tarpatlantinius santykius, neminant TTIP, kaip dabar yra padaryta. Ir aš manau, kad reikėtų įtraukti atskirą pastraipą dėl žmogaus teisų. Manau, kad šie klausimai bus sprendžiami, o šiaip matau, kad tekstas labai konstruktyvus ir mes visi jį labai teigiamai vertiname. Ačiū kolegos. Ačiū kolegos. E, pastarųjų dienų įvykiai tikrai mums kelia didžiulę nerimą ir e, gynybos politikos klausimai lieka, mes turime ją stiprinti ir aš atsižvelgsiu į jūsų pasiūlymus. Da, tas klausimas, kuris susijęs su Europos gynybos sistema, kaip jau sakiau, e, panašia ataskaita yra rengiama kitame komitete. Aš nenoriu apie tai kalbėti, tačiau aš e, e, skaičiau jūsų pasiūlymus. Aš manau, kad mes rasime subalansuotą pasiūlymą, kompromisą. Aš Mm, taip pat noriu pasakyti apie e, nors Mary pasisakymą, kad reikia e, stiprinti Mm, kova su ginklų priekyba ir e, kitomis, e, kita nusikalstama veikla. E, mes tuo užsiimame ir būtų labai gerai, jeigu jūs kiek įmanoma greičiau pateiktumėte savo pakeitimų pasiūlymus, kad mes galėtume išplatinti kompromisinį variantą. Ir kad kiek įmanoma greičiau rastume e, bendrą sprendimą. Dėkoju. E, manau, kad mums nebereikės diskusijų 26 e, dien, iki 26 dienos, taigi mes palauksime šitos datos. Ar ministras jau atvyko? Jeigu taip, tai e, prašom jį pakviesti, o šita sesija bus uždara. Tik antroji sesijos dalis bus uždara. E, Rusijos e, ambasados atstovui teks išvykti per antrąją sesijos dalį. Ir ne aš nejokauju. Mes buvome susi... mes turėjome uždarą posėdį su ponė Mogerinė prieš kalėdas ir viduryje posėdžio sėdėjai, kur kalbama buvo viduryje, viduryje tarp išorės veiksmų tarnybos darbuotojų sėdėjo ir Rusijos ambasados darbuotojas. Ir tai yra nepokštas. Toks yra jų humoro jausmas. Man jis patiko, nors iš tikrųjų gal ir nelabai. Liebe Freunde, wir haben jetzt. Kolegos. Mes dabar turime e, pirmininkaujančios Latvijos užsienio reikalų ministro pranešimą. E, tai yra mūsų kaiminystės šalis Latvija ir paskui e, ponia Morgarinė tarybos E, vardu pasisakys ponė pirmininkė. Pone ministrė, žodis jums. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, labai malonu šiandien dalyvauti Europos parlamento užsienio reikalų komiteto posėdėje ir aš tikiuosi glaudos bendradarbiavimo su komitetu ir su parlamentu mūsų pirmininkavimo metu. Tikiuosi, kad mums sėkmingai pavyks formuoti ES užsienio reikalų politiką. Pirmininkė, gerbiami nariai, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti posėdėje ir aptarti pirmininkaujančios Latvijos prioritetus. Noriu mm, kalbėti apie mūsų prioritetus, įsitraukiančią Europą, konkurencingą Europą, skaitmeninę Europą. Mes bendradarbiasime su išorės veiksmų tarnyba ir tikėsimės Frederikos Morgerini paramos savo darbe. Kalbėsiu apie es plėtrą, tai vienas svarbiausių uh, ES užsienio reikalų politikos sričių. Mano patie šalis prisijungė prie ES mm, vos prieš dešimt metų. Taigi, suprantu, koks svarbus yra sunkus darbas. Latvija pritarė Europos kaiminystės politikai ir ES plėtrai. Tačiau prieš kalbėdamas apie plėtrą noriu paminėti apie netokią džiugę temą - ES aptvirumas. Ir ES vaidmuo tarptautinėje bendruomenėje. Noriu priminti išpolius Paryžiuje ir Charlie Hebdo. Išpoliai Paryžiuje buvo neleistini Tai buvo nekaltų žmonių žudynės ir išpolis prie žodžio laisvę. Tai šokiravo visą Europą, tačiau tai mus ir sujungia. Mes ginsime savo vertybės, demokratiją ir žmogaus teisę. Taigi išpoliai mūsų nesuskaldė, išpoliai mūsų suvienijo. Ir eitinės Paryžiuje parodė, kaip ES piliečiai susivienyje kovodami prieš terorizmą ir ekstremizmą. Aš tikiuosi, kad ši vienybė bus akivaizdi taip pat ir parlamente ir visose institucijose. Mes turime su šaknimis išrauti terorizmą iš mūsų visuomenę. Nepamirškime teroristų samokslo ir labai svarbu kovoti su teroristų pastabomis, paminti demokratiją. Valstybių narių pastangos taip pat labai svarbios. Jas reikia koordinuoti, užtikrinti valstybių bendradarbiavimą. Tai apima dabartinių priemonių naudojimą ir taip pat atitinkamų priemonių užtikrinimą, kai kalbama apie užsienio kovotojus. Be to reikia padidinti saugumą prie ES išorės sienų, kalbėti apie keliaivių duomenų įrašus, užtikrinti duomenų saugą. Labai svarbu atsekti kilmės, tranzitinės ir krypties šalis. Reikia kovoti su terorizmu artimuosiuose rytuose ir užtikrinti, kad internetu nebūtų galima e, kurti teroristinių tinklų. Taigi, būtina vykdyti visus ES saugos politikos įsipareigojimus. Parengti vidaus saugumo strategiją taip pat labai svarbu. Mes panagrinėsime šios pasiūlymus, nagrinėdami prieš teroristinių priemonių paketą. Labai svarbu, kad ES būtų įsitraukianti. Latvija, kaip pirmininkaujantį šalis, per artimiausius šešis mėnesius sieks pažangos dėrybose, kur tai yra įmanoma. Tai nebus lengva. Mes suprantame, kad yra opių klausimų visose valstybėse narėse ir reformos ne visada vyksta sklandžiai. Tačiau plėtra yra vienas sėkmingiausių užsienio politikos įrankių. Plėtra užtikrina tai, kad stabilumą regione ir sukuria gerovę visame žemynė. E, taip pat ES e, tampa reikšmingesnė tarptautinėje arenoje. Galimybė tapti ES nare yra motivacija daugeliu šalių. Tai buvo Latvijai ir Baltijos valstybėms. Ir kuo daugiau šalių prisijungia, tuo daugiau šalių nori prisijungti prie Europos Sąjungos. Taigi dabar reikia remtis pamokomis išmoktomis iš praeitų plėtros etapų. Šalis reikia vertinti kiekvieną atskirai kuri vykdo didesnę pažangą, ta greičiau prisijungs prie ES. Tai reiškia, kad valstybės kandidatės turi vykdyti reformas visose srityse. Vykdyti reformas nelengva. Mes e, kartelę užkeliame aukštai, tačiau šis požiūris teisingas. Mes turime skelbti savo vertybės, e, pasidalinti savo sėkmės receptais. Tačiau taip pat turime būti nuoseklus reikia reikalauti pažangos tada, kada ją reik, pasiekti būtina. Mes turime siekti pažangos dėrybose su visomis šalimis, taip pat ir su Serbija. Ir tikimės, kad dėrybos su Serbija galės prasidėti dar pirmininkaujant Latvijai ir kad bus e, atverti svarbus dėrybų skyriai. Tai yra teisė kovos viršenybė, žmogaus teisės, dialogas tarp Kosovo ir Prištinos. Taip pat tikimasi didesnės pažangos dėl stabilizacijos ir asociacijos susirimo su Kosovu. Tikimasi, kad jis bus pasirašytas 2015 pirmąjį pusmetį. Mes taip pat e, norime tęsti e, prisijungimo dėrybą su Jotkalnyje ir atverti naujus dėrybų skyrius. E, džiaugiamės Montenė, Jotkalnijos prisimtais įsipareigojimais ir padarytą pažangą dėl teisės viršienybės ir pagrindinių teisių. Mes norėtume Taip pat pažymėti, kad buvo pasiekta pažangos dėrybose su Ankara. Turkija yra strateginis mūsų partneris, todėl e, mes turėtume geriau vykdyti dėrybas ir prisiminti svarbiausius iššūkius. Manau, kad e, plėtros dėrybos yra geras įrankis e, skatinant reformas ir skleidžiant Europos vertybės. dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nuomonės išsiskiria tarybos išvadose, kurios buvo paskeltas pernai, minima galimybė griežt, grįžti prie dėrybų su buvusio Jugoslavijos Respublika Makedonija 2015 metais. Reikia nepamiršti, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija yra atitinkamo regiono dalis, tačiau būtina, kad jie pademonstruotų politinę valią ir e, testų reformas. Darybos su Albanija sėkmingos ir jų sunkus darbas e, yra mums gerai matomas. Tačiau vis dar lieka svarbių iššūkių prieš pradedant prisijungimo darybės. Be to svarbu toliau vykdyti darybą su Bosnija ir Hercegovina, taikant naują ES požiūrį. Aš e, suprantu, kokios yra kliūtis ir jas vertinu realistiškai, tačiau mes tikime savo pirmininkavimo metu tęsti darybą su šalimis kandidatėmis ir užtikrinti stabilizacijos ir asociacijos procesą Vakarų Balkanuose. Ponios ir ponai, dar norėjau paminėti vieną klausimą, aktualų aktualų šiam komitetui, tai yra ES ir Šveicarijos santykiai. Kadangi Šveicarija yra svarbi partnerė, mes manome, kad svarbu tęsti rybas ir tęsti ES Šveicarijos santykius tarp institucinių lygmenių. Laisvas asmenų judėjimas yra esminė ES politikos dalis O vidaus rinka ir atitinkamos keturios laisvės taip pat neatsiejamos nuo es santykių su kaiminimis šalimis. Taigi reikėtų vykdyti atitinkamus susitarimus. Ponas ir ponai, plėtra tai tik tai vienas iš mūsų prioritetų. Mes norime, kad Europa įsitrauktų ir į kitus veiksmus, būtent į taikos ir stabilumo skatinimą kaiminėse šalise Ukrainoje, Libijoje ir Sirijoje Taip pat reikėtų peržiūrėti kaiminystės politiką, surenkti rytų partnerystės viršūnių susitikimą gegužės mėnesį ir toliau dirbti migracijos srityje. Čia reiktų didinti pastangas ir didinti sanglaudą bei gyvendinti atitinkamas sanglaudos strategijas. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti Kanadai, Japonijai ir Junktinės Amerikos valstijoms bei santykiams su šiomis valstybėmis buvo malonu dalyvauti posėdėje ir lauksiu jūsų pastabų ir klausimų. Euh, <clears throat> Labai ačiū. Pone pirmininkė. Ponas Preda. Ministrė, noriu padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdę ir pristatėte pirmininkaujančios Latvijos darbo prioritetus. Dera pažymėti, kad jūs kalbėjote vadovaudamasi tą pačią dvasę, kaip ir praėjusią plenarinę sesiją Strasbūrę. Tikrai džiaugiuosi jūsų ambicingais tiklais ir linkiu jums sėkmės darbe. Jūs teisingai paminėjote, kad jūsų darbo programai poveikį darė teroristų išpoliai ir Iš savo pusės noriu užduoti vieną klausimą susijusi su Bosnija ir Hercegovina, nes esu pranešėjęs to klausimu. Mes neseniai svarstėme du pranešimus, vieną dėl Serbijos, kitą dėl Kosovo, kitą mėnesį svarstysime pranešimą Bosnijos tema. Ar jūs manote, kad per jūsų pirmininkavimo laikotarpį būtų įmanoma pasiekti ženklesnės pažangos. Ar jūs galvojate, kad per 15 metų pirmąjį pusmetį tiesiog bus vykdomi veiksmų derinimo darbai su nauja valdžia ir nieko naujo daugiau neįvyks? Nepamirškite Vokietijos ir Junktinės karalystės naujausios iniciatyvos, kurią įgyvendinti reikia iš tiesų finansinių išteklių. Taigi, ar jūs galvojate, kad e, bus imtasi realių veiksmų? Ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti <clears throat> mūsų svečią ir tikiuosi, kad Latvijos pirmininkavimas bus sėkmingas. O mano klausimas toks. Jūs žinote, kad praėjusi savaitę buvo įsteigtas kalbų centras Latvijoje, tai yra pirmas toksai centras. Aš manau, kad vidaus politinės pareiškimas tai buvo tik vidaus politikos priemonė. Tačiau norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tokią politinę veiklą ir kaip jai dera su Latvijos užsienio politika. Galų gale reikia kalbėti ne tik apie Latvijos, bet taip pat ir Europos Sąjungos užsienio politiką. Nes nepamirškite, šimtmečių šimtmečius mes visi gyvename kartu su tautinėmis mažamomis ir mes plėtojame įvairias partnerystės ir kaiminystės programas, plėtojame tokiu būdu santykius su Baltarusė, su Ukraina ir kitomis e, šalimis. Ką jūs galvojate, todėl norėčiau sužinoti ir ką jūs manote apie tautinės mažumas ir jų padėtį Europoje. Pone Totiga. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau palinkėti Latvijai sėkmingo pirmininkavimo. Jums leidus užduosiu vieną trumpą klausimą. Labai įdomios institucijos veikia Latvijos sostinėje Rygoje ir pasinaudodami bent jau vieną tą instituciją mes galėjome išklausyti NATO parlamentinės asamblėjos pranešimą Rusijos tema. Ir šiame kontekste norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į propagandą, kurią vykdo Rusijos, Rusijos valstybė ir kuri yra nukreipta prieš vakarus. Kaip Jūs manote, ar tokie centrai ir jų turimos žinios bei gebėjimai padės neutralizuoti prieš ES ir kitas vakarų mūsų partnerės nukreiptą propagandos laviną. Ačiū. Ponas Van Balen. Noriu štai ko paklausti. Minsko susitarimas neįgyvendintas ir faktinio ugnes nutraukimo rytų Ukrainoje mes nematome. Ką jūs padarysite, kad Minsko susitarimas būtų įgyvendintas? Ačiū. Pone Kalnete. Pone pirmininkė, Ačiū už suteiktą žodį ir ministrė noriu pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį bei palinkėti pirmininkaujančiai Latvijai kuo geriausios kloties, ypač um, steigiant keleivių duomenų registravimo registrą, nes tai yra svarbus klausimas. Aš noriu paklausti dėl rytų partnerystės. Šešios valstybės, šešios šalis dalyvauja, trys iš jų yra pasirašiusios asociacijos susitarimą su Europos Sąjunga. Ir tai reiškia, kad jų bendradarbiavimas vyksta aukštesnių lygių. Dar dvi mūsų šalis palaiko labai glaudžius ryšius su taip vadinama Muitų sąjunga. Ir dar viena valstybė, Azerbaidžanas, na, gali būti apibūdintas mano galva kaip neutralios pozicijos valstybė. O kaipgi Rygos aukščiausio lygio susitikimas? Koks kio institucinę sąrangą jūs įsivaizduojate ateityje, kuri galėtų padėti plėtoti rytų partnerystę? Rygos aukščiausio lygio susitikimo kontekste. Ponas Hobicas. Na, <clears throat> pirmininkė, jūs um, tikrai, uh, mes tikrai jūs sveikiname ir nekantrai laukiame mūsų glaudaus bendradarbiavimo. Savo įžangos įžangoje jūs kalbėjote apie kovą su terorizmu ir su tais iššūkiais, su kuriais mes pastarosiomis savaitėmis susidūrėme ir nebejotinai, kad jau savaime gali kilti e, grėsmė žmogaus taisų apribojimams, todėl tikrai jums tenka didžiulė našta, nes jums reikia imtis vidaus priemonių ir išorės priemonių ir mes tikrai linkime jums visokiojopos sėkmės. Aš taip pat pritariu tam, ką jūs sakėte apie Rusiją santykius su Rusija gerinimas mūsų galva yra įmanomas, pozityvus dialogas yra įmanomas, bet jokių būdų mes nenorėtume, kad būtų ignoruojami šios šalies e, tarptautinių teisės normų pažeidimai. Todėl labai svarbu kad ES atitinkamai veiktų. Mes ne tik turime spręsti krizę Ukrainoje, bet taip pat nepamiršti ir tos um, sudėtingos ekonominės padėties Rusijoje, kuri gali paliesti ir mus. Todėl noriu užduoti jums porą klausimų, ne tik kaip pirmininkaujančios uh, valstybės narės atstovui, bet taip pat ir kaip uh, Latvijos uh, politikui. Jūsų asmeninė pažiūra į LTBT asmenys Latvijoje, nes e, tokia pozicija, nes dabar kyla šioks toks susirūpinimas dėl jūsų partijos narių pasisakymų. Todėl ar jūs ketinate a, e, imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias šių, a, e, šios grupės asmenų diskriminacijai? Ir kitas klausimas susijęs su tais pakeitimais, kurie padaryti ir apie kuriuos sužinojome tik šiandien, taigi kurie padaryti valstybinės kalbos įvedimo srityje. Ar Latvijos kaip valstybinės kalbos um, įvedimas tikrai se, e, siunčia tinkamą žinę visiems, tikrai uh, užtikrina daugia kalbinę terpę, daugia nacionalinę terpę ir ar tikrai tai gera, geras signalas Rusijai. Iš karto iš anksto dėkuoju už atsakymus. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofono. Ponas Maigal. Ministrė, aš sėdžiu čia. Aš buvau pirmasis Slovenijos ambasadorius dirbęs jūsų šalyje prieš keletą metų, ministrė. O šiandieną mes kalbėjome ir apie tą pažangą, kurios pasiekė narysės siekiančios šalis. Aš be to pats rašiau pranešimą dėl buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos pažangos ir aš ją toliau vadinsiu Makedonija, nes ta šalis pasirinko šį vardą. Jūs išsakėte skeptiškai, pasakėte skeptiškai dėl um, Makedonijos pavadinimo. Aš nepritariu dabar jūsų nuomonė. Dabar visiems uh, narystės siekantiems kandida, uh, kandidatams taikomi reikalavimai ir iš visų Maka, Makedonija uh, juos vykdo geriausiai. Problemų kyla dėl to neracionalaus ginčio tarp kaimininių valstybių. Ir savo pranešime aš siūlau kiek įmanoma greičiau surenkti dėrybas ir taryba turi nustoti trukdyti toms dėryboms. Pačios dėrybos gali padėti išspręsti atvirus klausimus, tarp jų ir pavadinimo klausimą. Aš kreipiuosi į Jūs, ragindamas aktyviai spręsti šitos klausimus. Ši valstybė gali smarkiai įtakoti regiono stabilumą. Toliau kitas klausimas. Ar galėtumėte jūs, kaip Europos politikos lyderis per būsimąjį pusmetį, užtikrinti, kad Europos sąjunga imtųsi priemonių tose valstybėse, kurios negerbė žmogaus teisių ir pritaikytų visas įmanomas jai prieinamas priemonės. Kalbu apie Maroką, Izraelį, Turkiją ir daugelį kitų valstybių. Ačiū kolegos. Dabar mes turime dvi dalis. Pirmoji e, dalis e, yra Ukrainos, Rusijos ir kiti klausimai. Ir galbūt būtų verta e, daugiau e, kalbėti apie šios klausimus uždarime posėdėje, o dabar susitelksime ties e, plėtros klausimas. Dabar ponas Milan Mar. Ačiū pirmininkė. Dėkui ir linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant. Savo pasisakymo pradžioje minėjote susitarimų tarp su JAV ir Kanada svarbą. Na, dėl Kanados susitarimas jau beveik baigtas svarstyti, tačiau komisijos narė Marstrop minėjo, kad šis susitarimas galės būti pasirašytas jau metų pabaigoje nors tai nebus lengva, reikės dėti nemažai pastangų. O dėl Latino Amerikos ir atitinkamų susitarimų, aš manau, kad čia santykiuose su Latinos Amerikos valstybėmis reikės ir jums pirmininkaujant daug nuveikti, atsižvelgiant į viršūnių susitikimą su SELAK. Ir manau, kad reikėtų ir toliau daryti pažangą šioje srityje ir gerinti santykius su Latino Amerikos šalimis. Ačiū. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš taip pat Latviją sveikinu su pirmininkavimo pradžia ir tikiuosi, visi tikimės gerų rezultatų. Uh, Jūs paminėjote plėtros klausimų Turkijos situaciją ir labai turite daug vilčių, kad šitą klausimą bus galima išjudinti iš to taško, kuris jau tęsiasi turbūt ne vienus metus. Tai mano būtų klausimas, ar iš tikrųjų Latvija bus ta valstybė, pirmininkaujantis šalis, kuri tikrai padės labai žymę, e, žymę pažangą, užtikrinti žymę pažangą Turkijos ir ES plėtros klausimų. Ačiū. Thank you, Chairman. Mr. Minister. Ačiū pirmininkė. Mes norime padėkoti Latvijos ministrui už išanginį žodį ir palinkėti sėkmingo pirmininkavimo. Akivaizdu, kad šis pusmetis, šį pusmetį mūsų laukia labai didelis rimtas darbas ir todėl tikimės, kad jūs sėkmingai pirmininkausite. Ministre, mes matėme žinutės spaudoje apie jūsų ketinimą vykti į Maskvą, susitikti su Rusijos vadovybė, įskaitant ir užsienio reikalų ministrą Lavrovą. Taigi, ministrė, koks jūsų apsilankimo Rusijoje tikslas, ką jūs ketinate pasakyti Rusijai, ypač atsižvelgianti tai, kad šiandieną du kariniai batalionai, tai yra 700 karių, iš Rusijos atvyko į Ukrainą ir būtų įdomu išgirsti jūsų konkrečią nuomonę apie padėtį Ukrainoje. Ačiū. Ponas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl a, plėtros proceso ir vakarų Balkanų šalių Labai dėkingas Jums už Jūsų įžanginės mintis ir tikrai Jūs turite sukaupę patirties derantis dėl narystės Ir tikrai pritariu jūsų aiškioms ir konkrečioms formuluotėms, nes tai rodo, kad jūs tikrai norite pasiekti rezultatų ir pasiekti pažangos. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir galvojant apie būsimus penkis metus, matoma, kad nebus jokios plėtros, nes nei viena iš narystės siekiančių šalių nėra pasirengusi narystai. Tačiau jūs žinote, kad reikia labai atsargiai pasirinkti žodžius, kai kalbame šią temą, nes e, komisijos pirmininkas Junkeris sukėlė e, nemažą samišį vakarų Balkanų valstybėse ir pasėjo daug nerimo. Aš todėl vertinu jūsų pasirinktą požiūrį ir sutinku, kad, kaip jūs sakėte, dėrybos bus sudėtingos, kad projektas labai ambicingas, bet iš tiesų mes privalome remti plėtrą į vakarų Balkanų šalis ir todėl tikimės jūsų paramos. O tam reikalinga labai glaudžiai bendradarbiauti su vyriausiai išorės santykių įgaliotinė Moherinė. Taigi noriu paklausti, Kokie jūsų nuomonė yra patys geriausi bendravimo kanalai, kurie padėtų mums pasiekti labai konkrečių apčiopiamų rezultatų? Ačiū už atsakymą iš anksto. Kita kalbančioji, ponė pirmininkė. Ačiū. Kalbant apie kovą su terorizmu. Ar jūs e, svarstėte būtinybę daugiau investuoti į mūsų žvalgybos tarnybas, kad e, ir investuoti taip, kad Europoje būtų dalyjamasi žvalgybinė informacija, nes tuo tarpu to nėra. Kitas dalykas, kas galvojate, kaip reikia kovoti su uh, radikalizacijos plitimu. Dar vienas dalykas, ar jūs kalbėjote apie terorizmą ir Iraką šiame kontekste? Aš neseniai iš ten grįžau ir tikrai turiu pasakyti, kad Europos Sąjunga, jos dalyvavimas tenai ne, nejaučiamas. Ir prašmega nebejotinai yra svarbus dalykas, bet nėra jokio veiksmų derinimo su eko būstinė humanitarinės palgambos E, padaliniu. Nėra jokio veiksmų derinimo su jungtinių tautų atitinkamomis institucijomis, netidaromos mokyklos, nėra jokių programų, kurios padėtų apsaugoti moteris ir kitus asmenys, vis, kuriuos vis dar grobia e, teroristai. Mes negalime nieko padėti to moterim, kurias pagrobia teroristai ir paverčia a, seksualinėmis vergėmis o kovo mėnesį turi įvykti savivaldybės rinkimai. Dabar Libija. Libija tampa teroristų rojami. O ką daro Europos Sąjunga, kad taip neįvyktų galutinai? Aš pats atsakysiu, sako ponas Brokas. Libija, Ukraina, visa tai yra tos šalis, kurias, kurių, kurių, dėl kurių mes renksime pranešimus vėliau. Toliau ponas Plenkovičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ministrė Renkevičia. Ir aišku, kadangi aš vadovauju delegacijai su Ukraina, tai mane labiausiai ir domina jūsų būsimas darbas, plėtojant ES diplomatinį darbą šioje srityje aišku, laikantis e, tarptautinių susitarimų. Ir galvojant apie tai, kad e, Krymo aneksija yra neteisėta pagal tarptautinės normas. Dabar kalbant apie ES plėtrą, tai mano galva labai svarbu, kad jūs paminėjote tuos svarbiausius dalykus susijusius su neseniai įstojusiamis valstybėmis ir kad ketinate laikytis jums suteiktų įgaliojimų, kuriuos suteikė dabartinė Europos komisija ir taip pat Europos parlamentas. Ponas Ham. Aš taip pat noriu palinkėti pirmininkaujančiai Latvijai kuo geriausios sėkmės. Jūs paminėjote Turkiją plėtros kontekste, paminėjote ją kaip strateginę partnerę, o kaip yra su Bosnija? Ar tikrai bus įmanoma derantis su Bosnija ir Turkija dėl jų įstojimo Europos Sąjungą pasiekti tinkamos pažangos? Kitas klausimas, kuris mums rūpi, tai ir, kaip jūs sakėte, terorizmo išnaikinimas mūsų visuomenėse, bet gerų santykių plėtojimas su islamo išpažįstančiomis bendruomenėmis. Taigi, kokias priemonės jūs įtraukėte į savo darbo atvarkę, nes tiesą pasakius, išpolių prieš musulmonus daugėja ir tai kelia nerimą. Todėl apie kokias priemonės jūs galvojate, ką jūs esate numatę, kad taip nebūtų? <coughs> Ponas Bustinaru. Pirmiausia, noriu palinkėti pirmininkaujančiai Latvijai sėkmės. Ir turiu klausimą susijusi tik su plėtra. Pirma, ar jūs nemanote, kad visa ta pažanga, kurios pasiekė Albanija, tęsis ir toliau ir kad su Albanija bus galima pradėti dėrybas dėl kai kurių teisino, ES teisino skyrių, dar pirmininkaujant air, e, e, Latvijai. Toliau, Islandija. Žinote, kad ten stebimos dvi tendencijos yra viena politinė stovykla, kuri norėtų paskelbti referendumą dėl dėrybų pradžios. Iš kitos pusės socialistų partija nors ir norėtų dėrybų, bet neketina renkti jokio referendumo. O paskui, kaip žinia, bus formuojama nauja vyriausybė. Taigi, ar Europos komisija planuoja tęsti dėrybą su Islandija? Ponas Brukas. Na, aš siūlau, kad mes dabar uh, testume posėdį už uždarų durų.